morning, colleagues. Good, good morning, ladies and gentlemen. I would like... Labas rytas, kolegos, ponios ir ponai. Noriu atsiprašyti jūsų, kad e, priverčiau laukti, bet turėjau kitų įsipareigojimų, nespėjau už tai laiku. Bet pradėkime darbą. Sveiki susirinkę į įtrė e komiteto posėdį. Mes dirbsime e, šį rytą, trečiadienio rytą, trečiadienio popietą, ketvirtadienio rytą. Kaip visada pradedame nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Jei nėra pastabų kitų, tai darbo tvarkę galime patvirtinti be pakeitimų. Nematau norinčių išsakyti komentarų. Pirmininkos kelbimai. Neturiu nieko ypatingo, ką pasakyti, tik tai Prašysiu jūsų e, vienos minutės, e, vienai minutiai, tylos minutę pagerbti aukas, e, tiesiog prieš prisimenant teroristinius išpolius mūsų mieste, Briuselėje, kur mes dirbame, kur mes gyvename. Tris, keturias dienas per savaitę, tai iš tikrųjų labai svarbu prisiminti tų įvykių aukas, parodyti solidarumą su jų šeimomis ir su visais mumis. Solidarumas tarp mūsų visų labai svarbus. Trečias punktas - žemės naudojimo keitimas ir miškininkystės pasiūlymas, LULUCEF Čia kalbame apie šiltnamą efektą kuriančių mm, dujų išmetimus ir mm, pašalinimą, žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo, miškininkystės mm, pasiūlymas 2030 metų klimato energijos teisės aktas. Marijas Matijas, mūsų pranešėja, pakeis šiandien Xavier Benito Ziluaga. Mes norėtumėm aptarti nuomonės projektą su šešėliniais pranešėjais ir visais kitais nariais dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo pakeitimo ir miškininkystės pasiūlymo LULUCF, kuris buvo paskelbtas 2016 Liepą komisijos, taigi prieš devynis mėnesius. Pagrindinis komitetas parlamente yra ENVI, o ITRE teiks nuomonę pagal 53 taisyklę. Šiuo pasiūlymu siekiama sumažinti CO2 išmetimus iš žemės naudojimo ir miškininkystės, pavyzdžiui, skatinant tvarę miškininkystę. Europos Sąjungai reikia savų, te, savos teisinės bazės, teisinių nuorodų. Nu, tokio tipo emisijoms reguliuoti, kai, kai jungtinių tautų Kyoto protokolas pasibaigs 2021 um, metais. LUCF pasiūlyme, pasiūlymas tikrai yra labai svarbus. Įtrė komitetui yra daug klausimų, kurie yra mūsų kompetencijoje. Tai yra um, mokslo tyrimai, inovacijų politika, žemės naudojimo stebėjimas palidovais, mūsų pramonės politika. Taip pat tai, iš tikrųjų miškininkai Bankininkystė yra labai svarbi politikos rytis mums. Tai dabar eilės, tuomet pradėčiau nuo pono Xavier Benito Ziluaga. Jis pakeičia mūsų pranešėją, ponę Matijas. Prašau, žodis jums. Senor prezidente, efektyvamente. Labas rytas, ačiū pirmininkė. Tikrai mm, mūsų kolegė Marija Matijaš negali uh, dalyvauti šio ryto posėdėje, labai atsiprašo, bet ji yra išvykusi į rinkimų stebėjimo misiją į rytų Timorą, taigi tikrai, aišku, ji negali dalyvauti posėdėje. Tai tiesiog pristatysiu tas mintis, kurias ji man perdavė, būtent dėl šios nuomonės. Visų pirma, ponė Matieš e, galvoja, kad uh, tikrai labai, tai, tai yra labai svarbus komponentas, galvant apie ES strategiją, vykdant Paryžiaus mm, susitarimo tikslų tiek aplinkosauginių, tiek ekonominių ar socialinių požiūrės būtinai, būtinai turime atsižvelgti į o, valstybėse narėse esamų situacijų valdymo modelių skirtumus. Taip pat e, labai svarbu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymas yra puikus išeities taškas tolesniam darbui. Taigi, šiuo pagrindu ji parengė nuomonę kurioje yra aptarti svarbiausi įtirės komitetui klausimai. Visų pirma, finansavimo padidinimas e, miškų valdymui. Antra, Europos palidovinio stebėjimo programų, tokių kaip Kopernikus panaudojimas, kad būtų galima geriau užtikrinti žemės naudojimą. Toliau biologinė įvairovė, toliau teisinis tikrumas tiek valstybėms narėms, tiek privačiam verslui. Penkta. Stebėjimo ir atsiskaitimo sistemų gerinimas valstybių narių lygmenių. Tos sistemos turi būti lankščios ir turi būti aiškus rodikliai. Šešta, mums reikia žemės naudojimo valdymo sistemos, kuri skatintų auginti tokius pasėlius, kurie būtų ilgalaikiai tvarūs, atitiktų žiedinės ekonomikos tikslus. Taip pat nuomės rengėja mm, siekia kaip galima platesnio konsensuso e, tarp visų frakcijų dėl šio pranešimo. Mes tikrai mielai lauksime visų jūsų pastabų ar idėjų, nes mes norėtumėm, kad tekstas būtų kaip galima geresnis. Ačiū. Labai ačiū, kolega. Toliau šešėliniai pranešėjai. Pone Ajūzo EPP. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Kiek laiko turiu? Yeah, great. Okay, sorry, sorry. Two minutes. Oh, yeah, yeah. Atsiprašau, dvi minutės taip. Gracias. Voy a tratar de, de adaptarme a los dos minutos. Eh... Ačiū, aš pasistengsiu sutilpti į dvi minutės. Kaip ponas Ziluaga, kuris pavaduoja e, nuomonės rengėja pasakė, mm, labai svarbu kalbėti apie terminus, apskaitos metodus, kai kas yra pakankamai sudėtinga, bent jau mano akimis. Reikia daugiau lankstumo, galvojant apie, pavyzdžiui, mm, perteklių skaičiavimą nuo 20 iki 25, paskui nuo 26 iki 30 metų laikotarpio, bet iš tikrųjų nieko nėra pasakyta apie lankstumo panaudojimą 2026-30 metų laikotarpiu, paskui tolesniam laikotarpiu, kaip tai persikeltų. Mm, galvojant apie medieną, perdirbtos medienos produktus, aišku, kad procesai yra ypatingai sudėtingi ir gali būti skaičiavime labai daug subjektivumo. Be to, Reikia atsižvelgti į gamtinį poveikį, pavyzdžiui, gaivalinės nelaimės, kuomet um, nebūtų skaičiuojamos emisijos virš tam tikro lygio, kuris būtų laikomas normaliu. Dabar dėl pačios nuomonės norėčiau pasakyti, kaip ir sakė pranešėja, biologinė vairovė, klimato e, kaitos švelnimo e, priemonės yra labai svarbios ir jos turi dėrėti, reikėtų galvoti apie sertifikavimą, kaip yra pasakyta dešimtame pakeitime. 25 tūkstančiai saugomų teritorijų pagal Natura 2000 e, e, tinklą. Čia jau gal daugokai. Kas, kas rūpinsis visų tuo, kas taikys tas visas švelninančias priemonės, e, biologinės įvairovės išsaugojimo priemonės. Reikia nepamiršti ir. Um, adaptavimuose priemonių. Taip pat erdvė e, palidovinio stebėjimo sistemos, erdvinio stebėjimo sistemos yra labai svarbios. Reikia galvoti apie veiksmų planą 2019 metams, ką komisija turėtų padaryti, kad būtų galima galvoti apie 2000. 40-50 metus gerai, kaip po principas galbūt tai gerai, bet jeigu jau tikrai taip jau tiksliau apie tuos laikotarpius kalbėtumėm, tai galbūt tikrai dar per anksti, per nelik tolimas, tolima ta ateitis, mm, nereikėtų taip toli e, planuoti. 25 procentai riba. Ar, ar, ar leisite dar užbaigti pirmininkę? Ar, ar jau turiu baigti? Well, well, Atsiprašau, sako pirmininkas, ne dvi minutės, bet trys minutės, tai tiesiog porą sakinių jau pačiai pabaigai prašyčiau. Toliau dėl pervedimų tarp valstybių narių ribojimo šioje srityje tikrai nėra pateisinami tokie dalykai. Aš nesuprantu, kodėl reikia mm, riboti tą lankstumą, kodėl šitie 25 procentai pervedimams tarp valstybių narių. Valstybės narės, kurios turi 5 procentus perteklio, turėtų turėti galimybę panaudoti jį tuo met, kai joms tai yra reikalinga. Kumpula natrė, socialdemokratė. My... Dėkuoju, pirmininkė, apsiribosiu savo pasisakymą paminėdama temas, kurios yra svarbiausios ITRE komitetui, tai susijęs su inovacijomis, energetika ir mokslo tyrimais. Mes e, ieškome miškams e, absorbento vaidmens, bet mes turime taip pat pagalvoti, ką gali atnešti inovacijas ir technologijų plėtra. Aš, e, pavyzdžiui, teikiu dėl bioekonomikos pakeitimų, dėl nukirstos medienos tolesnio panaudojimo. Aš manau, kad e, reikia geriau reguliuoti iškastinius e, produktus, įtraukti juos į bendrą ES e, aplinkosaugos dokumentų sistemą. Kai kur, kur dar miškas nėra tvariai panaudojamas, e, yra papildomų potencialių panaudojimo galimybių miškų. Į miškų valdymą taip pat reikia atsižvelgti, kai kuriuose valstybėse reikia daugiau <clears throat> miškų, bet yra ir kitų valstybių, kur teritorija 75 procentais padengta miškais. E, ir miškų valdymui atsiranda vaidmuo ir juos e, kertant, nukirtus e, vieną mišką, reikia sadinti naują Turime neužsifiksuoti ties esamą padėtimi, turime e, pasirūpinti, kad miškai išliktų gerų CO2 absorbentų ir per ateinančius keliais dešimtmečius. Toliau, Kopernikus programa, kaip galime dirbti toliau, užtikrinant skaidrumą e, ir gerą ateitį miškams. Them, e, uh, Ačiū, ponė, už jūsų pastabas. Alde frakcijos vardu kolega Federle. Ačiū pirmininkai ir ačiū pranešėjai už pranešimą. Tai geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Pats dokumentas savai mes plantama yra svarbi klimato kaitos dokumentų rinkinio dalis. E, Aš paminėsiu tai, ką ketvirtajame vertinime yra paminėjusi Tarptautinė klimato kaitos komisija. Ten kalbama apie tai, kad e, miškų išlaikymas e, bus vienas iš svarbesnių tvaraus e, klimato užtikrinimo veiksnių. Taigi visų pirma reikia galvoti apie tai, kaip įvairiose ES vietose <clears throat> miškai yra valdomi, reikia atsižvelgti ir į atskirus miškų tipus. Kai kur e, mes matome, kad yra daug privačiai valdomų nedidelių miškų, kitose vietose valstybės miškai yra dideli. Mes matome, kad dešimtmečiais e, miškų plotai auga ir savo pakeitime aš siūlau paskaičiavimas, kurie remiasi švediškuoju modeliu, kuris numato, kad biomasės apimtis turi aukti, bet tuo pat metu, kad tinkamai būtų panaudojama panaudojamas vadinamasis žalesis auksas. E, reiktų sustelti ties 9 procentų augimo sparta, bet jokiais būdais nereikėtų prieiti prie tokios situacijos, kai miškams plėsti būtų panaudojami ariami laukai. Žinoma, e, miškų situacija priklauso nuo ekonomikos būklės, nuo tam tikrų e, gamtos veiksnių, tokių kaip gaisrai. Taigi aš manau, kad e, pateiksime konkrečių pasiūlymų, nes ITRE tikrai e, savo diskusijomis gali ženkliai prisidėti prie šio dokumento patobulinimo. Ponas Javor. Dėkuoju pirmininką, ačiū už tai, kad pristatėte nuomonės projektą. Geras pagrindas diskusijoms. Keletas pastebėjimų dėl kai kurių jau paminėtų problemų. Pirmiausia, LULUSIEF reglamentas, aišku, yra labai svarbus, bet tik tai vienas didesnio dokumentų rinkinio paketas. Todėl reikia nepamiršti ir kitų pasiūlymų, kurie yra pasiekę Europos parlamentą, tokių kaip ISR e pasiūlymas ir kiti. Taip pat turime svarstyti ir e, ilgalaikius ES įsipareigojimus, Paryžiaus tikslus, ilgalaikius įsipareigojimus ir e, LULUSIEF turi dėrėti su tais ilgesnio laiko tarp tikslais. <clears throat> greta klimato problemų bio įvairovės tikslai taip pat yra nepaprastai svarbus, neišvengiamai reikia juos atsižvelgti, ypač kai kalbame apie miškus. E, kita problema yra ataskaitų taisyklės, kai žiūrime į LULUSIEF, e, į e, mišką, į atmosferą, tai e, reikia žiūrėti į tai drauge kaip į vieną sistemą, įtraukiant taip pat ir šlapžemės ir sukuriant bendrą atskaitų teikimo sistemą. Reikia taip pat apsispręsti dėl to, koks turėtų būti lankstumo mechanizmas, kokio lygio lankstumą galėtume taikyti. Na ir pagaliau mes e, matome, kad JAV e, mokslo tyrimai klimato srityje ateityje neteks esamo finansavimo ir tai proga ES perimti lyderio vaidmenį čia, bet savaime suprantama, tam reikia lyderystės ir finansavimo. Antraip, Kinija šitą vietą užims. Taigi, bandykime tapti lyderiais. Dėkui Europos komisijos vardu ponė Simon Kay. Klimato generalinis direktoratas ponas Kay. Dėkoju už galimybę e, būti su jumis ir klausytis diskusijos. Įtrė e, komiteto nuomonė šią temą mums e, yra svarbi. Žinoma, į šią diskusiją žiūrime ir platesnėme kontekste, e, prisimenate ir kitus mūsų teikiamus pasiūlymus. Mes turime užtikrinti, kad būtų suvokiama, kad komisijos teikiamas dokumentų rinkinys bando e, išsklaidyti įvairius būkštavimus, atliepti įvairius interesus išreikštus taryboje ir uh, suinteresuotųjų subjektų. Todėl visa, į visą tai reikia žiūrėti kaip į vieną paketą ir mes tikimės, kad parlamentas sparčiai dirbs su šiuo dokumentu. Mes pripažįstame e, mokslo tyrimų, technologijų plėtros, Galilėjo svarbą e, mes patys e, į tuos e, dalykus e, atidžiai esame pažvelgę, esame pateikę savo pasiūlymus e, dabartinėme pasiūlyme dėl LULUCF ir savai mes spantama tam tikros paslaugos čia taip pat yra ypatingai svarbios. Svarbiausias dalykas, kad ataskaitų atskaitomybės taisyklės būtų pakankamai griežtos, komisija uh, E, pažiūrėjo į egzistuojančias taisyklės, juos atnaujino ir sugriežtino atsižvelgiant į e, po Kyoto laikotarpį, po Kyotinį laikotarpį. E, toks yra mūsų pagrindinis rūpestis, o po to galima bus pažiūrėti, kokių, kokios bus galima gauti naudos taikant šią politiką. Dėkui. Ar e, norėtumėte jūs ką nors pridurti? Pana Ziluaga, noriu tik padėkoti šešėliniams pranešėjams už įdomius pasisakymus. Žinoma, aš viską perduosiu mūsų pranešėjai. Ir e, dar kartą pakartosiu, kad labai tikiuosi, kad sugebėsime surasti sutarimą dėl šios labai svarbios nuomonės. Dėkoju. Pakeitimų teikimo terminas yra kovo 27. Balsuosime um, gegužės 11 dieną. Tai 27 kovo 12 valanda yra pakeitimų teikimo galutinė data ir laikas. Dėkoju pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir visiems, kas pasisakė, ir komisijos atstovams. Autorių teisės bendroje skaitmeninėje rinkoje yra kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Pranešėjas ir, ar nuomonės referentas yra Zdislav Krasnodepski. Tai yra reglamento e, pasiūlymas, tai yra autorių teisės bendroje skaitmeninėje rinkoje, taip ir vadinasi šis reglamentas. Po komisijos atitinkamo komunikato e, ap, apie Europos šio laikinės ar, ar Europos autorių teisių skaitminėje rinkoje modernizavimo. Yra būtina mažinti skirtumus tarp skirtingų valstybių narių autorės teisų sistemų 53 darbo tvarkos taisyklė numato, kad ITRE, INTA ir IMKO yra nuomonė teikiantis komitetai, o atsakingas komitetas yra Jūri. Ir nuomonė e, teikia ponas Krasnodemski, aš suteikiu jam žodį. Tak, e, mogę. E, dziękuję. E, rzeczywiście ta propozycja dyrektywy o... Ačiū. Yra pasiūlymas priimti direktyvą, kuris sulaukė didžiulio susidomėjimo. Net nesitikėjau, kad šis klausimas bus toks svarbus visiems, visoms partijoms. Visa ta procedūra prasidėjo uh, konkursus, galvojant apie konkursus kelbimus, apie asociacijas, pavyzdžiui, spaudos leidėjų, aktorių, filmų kūrėjų ir taip toliau, mm, nepamirštant ir interneto kompanijų, kurioms labai įdomus šis pasiūlymas taip pat. Uh, Iš tikrųjų, šis klausimas yra nepaprastai svarbus e, visiems sektoriaus atstovams ir e, reikėtų kalbėti apie keturis pagrindinius dalykus, galbūt čia e, aš savo nuomonėje stengiausi mm, labai nesiplėsti, minimaliai viską pateikti ir dirbau su jūri komitetu, sutelkiau dėmesį į tuos klausimus, kurie buvo pripažinti kaip mūsų komiteto kompetencijos. Tai yra, pavyzdžiui, duomenų surinkimas. Į tai sutelkiau dėmesį savo nuomonėje. Aš suprantu, kad šešėliniai pranešėjai per pakeitimus galbūt norės sutelkti dėmesį į kitus klausimus, bet tiesiog noriu priminti, mm, kad reikėtų turėti omenyje mūsų komiteto kompetencijas. Paminėčiau 11 straipsnį, kuris, pavyzdžiui, yra pakankamai kontroversiškas Dabar dėl teksto domenų gavybos. Mano požiūris yra toks pakankamai laisvas, aš e, sutinku su komisija, e, kad kur kalbama apie privalomą e, naudojimo sąrašą dėl teksto ir duomenų gavybos, galėčiau pritarti tam sąrašui, bet aš vis tik tai galvočiau, kad reikėtų panalizuoti, kam turėtų būti duodamas leidimas. Uh, tą daryti. Komisija siūlo, kad tai būtų tik tai mokslininkai, mokslinės įstaigos. Tačiau tai neatspindi šio laikinio mokslo situacijos, kuomet yra, e, sakykime, pilietinės visuomenės atstovų, kurie galėtų save priskirti prie mokslininkų, tai yra m, mm, tie, kas galbūt užsima tą veiklą, bet galbūt tas jų priskirimas prie m, mm, mokslininkų būtų toks dirbtinis. Mm, ir dažnai yra Dažnai disertacijos apsiginimas e, atneša ir finansinės naudos. Aš nežinau, reikėtų gal geriau jungti mm, mokslą su verslu, bet e, manyčiau tai, kaip čia yra pristatyta komisijos, yra galbūt pernelyg viskas per siaurai sufokusuota, per siauras apibrėžimas. Manau, kad teksto ir domenų gavyba turėtų būti prieinama įmanoma ir tiem naudotojams kurie dabar turi teisinį pagrindą, kur teisinės teisės nuostatų leidžiamas teisės, kur, pagal kurias gali tai daryti. Man atrodo, kad ir skaitmeninio turinio e, srityje tas pats turėtų būti taikoma. Ir pavyzdžiui, kultūros komiteto Mm, pranešės norėtų mm, numatyti prievalę, kad duomenų surinkėjai būtų, mm, privalėtų sunaikinti duomenis. Dabar dėl programinės įrangos, programinės įrangos naudojimo, kai ją naudoja mokslininkas atliekantis tyrimas, tai turėtų būti atviras prieimas numatytas. VPP. Dėkuoju, dabar kalbės ponė Nibler, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkojame pranešėjui už jo darbą, parengtą nuomonę ir diskusiją, kuri jau e, galėjo vykti ir dabar gali vykti. Turiu pasakyti, kad e, tas pateiktas pasiūlymas, komisijos pačios pasteiktas pasiūlymas dėl autorių teisių yra vienas iš pačių svarbiausių dokumentų šios, šioje srityje jos mandato galiojimo metu. Ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra, lab, buvo labai subalansuotas ir nors pripažįstu, kad kai kuriuose srityse dar reikia kai ką patikslinti, pakoreguoti, tačiau iš esmės, manau, komisijos pasiūlymas yra tikrai subalansuotas ir jų atsižvelgiama į daugybę įvairių suinteresuotų grupių e, lūkesčių ir norų ir yra užtikrinamas tas balansas pranešėjas savo nuomonės projekte ir taip pat pristatydamas ją visas procedūras e, išsameu pristatė ir aš sutinku, e, kad e, iš tiesų reikia apsiriboti tomis temomis, kurios yra svarbiausios mūsų sryčiai, tai yra moksliniai tyrimai, inovacijos Ir aš manau, kad visi sutiksite, kad e, duomenų gavybos e, tema e, yra taip pat labai svarbi, tai yra sritis, kurioje taip pat reikia padaryti atitinkamų pakoregavimų, pritaikant ją prie tų autorių teisų reikalavimų. Tačiau taip pat, mano manimu, pats svarbiausias dalykas yra tas, su kuo aš nelabai sutinku, tai yra su tuo, ką siūlo pranešėjas, tai yra, kad komisija numato. Uh, numačiusi išvyg, išlygą duomenų gavybai, e, taikytų ir privatininkams, ir privatiems e, e, fiziniams asmenėms. Aš manau, kad tai būtų per nelik toliai einantis žingsnis. Bendra išimtis duomenų gavybos srityje, mano manimu, yra neteisingas žingsnis. E, Tačiau pranešėjas teisingai pasakė, kad mums reikia skatinti e, inovacijų plėtrą, tačiau kila klausimas, ar viskas, nori, kas yra pateikiama e, nemokamai, netaikant mokesčių dėl autorių teisų, iš tiesų yra tinkamas principas e, kad, ta, vis, kad toks nemokamumo, laisvumo principas turėtų būti taikomas visai, e, visiems subjektams. E, Ir kalbant apie muzikos tekstų įvairios kūrybinės medžiagos naudojimą, mokslinių tyrimų e, tikslai yra labai svarbus e, kriterijus, kuriuo reikėtų apriboti tą išimti. Kaip pranešėjas siūlė, kad tą, tą, tą išimtį reikėtų išplėsti, mano manimu, tai yra netinkamas pasiūlymas, jisai būtų pernelyg toli einantis. Uh, Tai neturėtų būti e, bendra taisyklė e, tvarkyti duomenų galybos reikalus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Vermner, kuri keičia pone Griffith. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu savo kolegės Teresa Kriflin vardu, kurie šiandieną negalėjo čia atvykti. Dėl to atsiprašo. Ji mano, kad Šis tekstas e, sudaro galimybę užtikrinti, kad e, bendra skaitmeninė rinka veiktų e, ir būtų tinkamai tinkamai veiktų ir kalbant apie mūsų kūrybinės industrijas. Ir Europos Sąjungai labai svarbus yra e, kūrybiniai darbai ir dėl to m, tekstų ir duomenų gavyba e, ir jos, e, e jos, šis rytis yra labai svarbi, kalbant apie jos reglamentavimą ir tam tikrų e, taisyklių taikymą dėl autorių teisų. Ji mano, kad trečiasis e, punktas yra e, vertas dėmesio ir dėl jo galima būtų, e, jam galima būtų pritarti. E, tekstų ir duomenų gavybos e, sritis turėtų būti e, išplėsta, kad e, ir joje būtų, turėtų galioti vienodos taisyklės, kad būtų užtikrintas skaitminės rinkos augimas. Taip pat kolegė mano, kad 13 punktas sudaro galimybės užtikrinti, kad tie, kurie naudojasi autorių teisėmis apgina saugomų turinių, atitinkamai už jį ir mokėtų tas e, autorių darbas turėtų būti tinkamai vertinamas. Tačiau reikėtų užtikrinti balansą, e, kad e, tengiantis apsaugoti kūrybinį turinį teikiančius asmenys nebūtų per nelik didelė našta užkraunama to turinio naudotojams autorių, teisė, autorių teisėmis naudojantis, vis naudojantis subjektai turėtų gauti tinkamą ir tikslę informaciją apie tai, kas yra tiksliai saugoma ir už ką yra mokama. Ir jeigu yra priimamas sprendimas sumokėti už vieną ar kitą turinį ar e, kūrybinį produktą, tuomet turėtų būti, tai turėtų būti e, vienas mokestis, dėl kurio nebūtų e, galimybės dėrėtis iš naujo. E, taip užtikrinant abiejų pusių e, interesus e, spaudos leidėjų teisės, e, kuris, kurios, kuriomis, kuris reglamentuoja 11 punktas. Čia kolegė sako, jog, kalbant apie siekiant užtikrinti žurnalistinio darbo integralumą, reikėtų užtikrinti ir tinkamą atlygį jiems. Dėkoju. Very much. And Madame Michelle Rivas, she Greens. She also left. Mrs. Ernst. She also. Pone Mišel Rivas, Žaliųjų frakcija. Pirmininkas atsiprašo. Pone Kornelija Ernst iš GUE frakcijos. Ja, vielen Dank. Um, ja, ich will erstmal so. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad mes nemanome, jo komisijos pasiūlymas yra sėkmingas. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad yra netgi gėda, kad tas pasiūlymas pateiktas e, Vokietijos atstovo komisijos nario. Mums šis pasiūlymas yra nepakankamas, turi daug trūkumų ir neatitink. Ir tai, ką siūlo pranešėjas, iš esmės jo nepagerins. Daugiausia mes kritikuojame tai, kad e, yra numatytos e, e, tam tikros išimtis dėl licencijų autorių teisėms ir mūsų manimų, kalbant apie skaitmeninę visuomenę, šiolaikinę visuomenę, manome, jog tos išimtis padarys tik tai daugiau žalos. Tai mums nepatinka ir vienuoliktasis punktas, norėtume, kad jis būtų išbrauktas, nes kalbant apie e, e, darbo apsaugos teisę, tai yra kūrybinio darbo apsaugos teisė, mūsų manimų šis, ši nuostata yra visiškai netinkama. Ir tai, kas čia yra siūloma, yra siūloma tarsi per atgalinės duris ir mums atrodo visiškai netinkama šiems laikams, norėtume, kad ši nuostata būtų išbraukta. Panašu, kad e, pranešė atsiprašau, kolegė prieš tai kalbėjusi palaikė tą mintį. Taip pat mes manome, jog dėl laisvųjų platformų naudojimo gali iškilti problemų, e, taikant dabartinės e, tokias taisyklės, kokios yra numatytos šiame pasiūlyme. Ir e, tai iš tiesų ne, ne, neprisidės prie nuomonės laisvės propagavimo. Uh, 13 ir 11 punktai turėtų būti gerokai pakeisti, nes priešingų atveju e, ši reforma, kuri yra viena pačių svarbiausių šios kadencijos metu ir šios komisijos darbo metu, e, gali žlugti. Yra nemažai kritinių momentų, kurie girdimi iš daugybės valstybių narių, jos išreiškia didelį susirūpinimą dėl e, kai kurių aspektų. Ir aš e, manau, kad mes turėtumėme laikytis e, sažiningumo ir teisingumo principą ir 11 ir 13 punktus reikėtų gerokai pakeisti. Dėkoju. Dabar kiti kalbėtojai. Ponas Eller. Frau Ernst, dass ich meinem Leben nochmal lebe, dass sozusagen die Linke als Pirmą kartą e, gyvenime girdžiu, kad kairieji taip gintų amerikie, amerikiečių didžiojo kapitalo internes, interesus. Ir e, dabar, praėjus 20 metų po e, VDR e, žlugimo, e, Reikia pasakyti, kad iš tiesų teisingai buvo pasakyta, kad moksliniai tyrimai, inovacijų plėtra, e, universitetai e, turėtų būti, iš, ta, jiems turėtų būti taikoma išimtis, kalbant apie tekstų ir duomenų, gavy, tekstų ir duomenų gavybą. Tačiau Mes negalime leisti susidaryti tokiai situacijai, kuomet didžiuliai e, kiekiai duomenų yra renkami, tų, tų institucijų dėka renkami ir sukaupiami į stambes duomenų bazės ir nemokamai ir po to yra parduoda, to, parduodami e, kitiems interesentams. Tie, kas. E, vykdo tą intelektinį, atlieka tą intelektinį darbą, jie turėtų susilaukti atitinkamo atlygio, e, būti atitinkamai gerbiami. Mes žinome, kaip Google, Amazon ir kiti amerikiečių koncernai e, aktyviai veikia čia kaip lobistai ir dėl to keista, kad e, yra ginami jų interesai čia, tarsi slapta, bandant į to, tą dokumentą įtraukti atitinkamas nuostatas. E, reikia neužmiršti, kad e, kūrybinės industrijos yra labai įvairialypės ir e, kai kurios iš jų turi iš tiesų labai iškių komercinių interesų. Tai turi didžiulės įtakos Europos ekonominiams interesams ekonominis modelis, e, e, ta, e, ekonominė, jų ekonominės veiklos modelį ir jų darbo principus em, numoti ranka, ir, yra, ir, numatant, jog jie dirbs praktiškai nemokamai ir jų darbo vaisiai bus parduodami brangiai, pavyzdžiui, tiems patiems amerikiečių koncernams, yra tikrai skandalingas dalykas. Reikia neužmiršti, jog e, tos kūrybinės industrijos ir susideda iš įvairiausių smulkių struktūrų, kuriuose e, dirba e, įvairūs kūrybinio turinio kūrėjai. Ir tai yra būtent tie subje, ūkio subjektai, kurie pasižymi ypatingų jautrumų įvairiams rinkų ekonomikos pokyčiams. Jų padėtis yra ypatingai jautri ir pažeidžiama. Todėl mums reikia užtikrinti tų silpnųjų pozicijas ir užtikrinti jų interesus. Dėkoju. Pirmininkas. Dabar ponas Blanko Lopes. Muchas gracias, presidente. La propuesta del ponente se centra. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjo pasiūlyme yra susitelkiama tik tai į tekstų ir duomenų gavybą. Technologijos iš tiesų labai svarbu, tačiau aš sutinku su komisijos e, požiūriu, kuris mano manimu yra gerokai labiau subalansuotas negu pranešėjo pasiūlymas. Tačiau tas e, pasiūlymas dėl reglamento ne, nebuvo aps, pranešėjo išanalizuotas tais aspektais, atsižvelgiant į tuos aspektus, kurie svarbus mūsų komitetui. Pavyzdžiui, e, ši, čia yra siūloma apsvarstyti vieną iš pagrindinių aspektų. Tai yra um, teisų, autorių teisų perkelimo klausimą skaitmeninės vidaus rinkos rytyje tai yra svarbus elementas. Ir tai yra labai svarbus aspektas e, kūrybinių industrijų darbe. Audiovizualinės autorių teisės turėtų ginti e, kūrybinio turinio kūrėjus, jų darbą, numatant tinkamą atlygį už jį. Pavyzdžiui, Ispanijoje tai yra pripažįstama. E, tai yra labai svarbus aspektas, dėl to aš atitinkamą pakeitimą taip pat pasiūlysiu. Ačiū. Komisijos vardu kalbės ponė Agata Gerba iš Connect generalinio direktorato. Much, uh, uh, Chair, for, uh... Ačiū pirmininkė, dėkuoju um, pranešėjai ir visiems, kas pasisakėte šiuose įdomiose diskusijose. Mūsų pasiūlymas dėl tekstų ir duomenų gavybos. Būtent šį klausimą ir aptarėme čia. Buvo pateiktas atsižvelgiant į mokslo tyrimus atliekančių mokslininkų poreikius. Mes galvojame, kad tai tikrai yra plačių užmojų pasiūlymas, galvojant apie tekstų ir duomenų gavybą, pasiūlymas, kuris yra daug platesnis nei dabartinės ES autorių teisės ir nacionalinės uh, taisyklės, kurios galio daugelio valstybė narių dėl tekstų ir duomenų gavybos. Norėčiau paaiškinti, kad šiuo šiame pasiūlyme mes įtraukėme ir privataus e, ir valstybinės sektoriaus partnerystės uh, taip pat komercinius ir nekomercinius e, tikslus. Mes atsižvelgėme į mokslo tyrimus atliekančių asmenų organizacijų poreikius. Mes neskirstome tikslus į komercinius ir nekomercinius. Labai svarbu yra pasakyti, kad mes nesistengėme padaryti poveikio toms rinkoms ar licencijoms, kurios gerai veikia. Todėl mums kyla tam tikras susirūpinimas dėl to, kaip pranešėjas siūlo išplėsti taikymo sritį, nes tai gali sutrikdyti sutrikdy, sutrikdyti gerai veikiančias rinkas ar gerai veikiančias licenzijavimo sistemas, kurios jau dabar veikia. Todėl norėjau ir išsakyti tokį susirūpinimą šiandien. Ačiū. Much, madam, Ačiū už jūsų um, pastabas, o dabar paprašysiu profesoriaus sureaguoti į tas skirtingas nuomonės, kurios buvo išsakytos net rytrė komitete. Panašu, kad turėsime dar ir kovoti su jų ir kitais komitetais. Taigi, kaip jūs dabar situaciją vertintumėt? Rūžnik. Taip, diskusijos patvirtino mano nuomonę, kad šiuo klausimu yra tiek daug skirtingų interesų ir tiek daug skirtingų argumentų, kad net ir mūsų komitete uh, ne visi sutarėme, aš jau minėjau tai, kad 11 straipsnis yra kontroversiškas ir 13 straipsnis taip pat, aš netgi jų plačiau nekomentavau, nes tikrai tai mm, jau viršyje įtrė komiteto e, kompetenciją. Bet tiesiog aš noriu apginti savo poziciją. Kolegos, aš kalbėjau apie e, tą situaciją ir, ir ką turėjau omenyje, tai kad, na, kiekvienas, aišku, turi savo nuomonę, savo požiūrę tašką. Aš į tą klausimą žiūriu kaip autorius ir kaip mokslininkas. Taigi, jeigu turime teisėtai apibrieštą prieigą prie mm, turinio, mokame už tai, bet negalime matyti to turinio elektroninėmis priemonėmis, tai yra visiškai absurdiška situacija. Aš turiu omenyje tai štai tokią situaciją. Kažkas tai nusipirko turinį, už jį sumokėjo ir nesvarbu, ar tai yra mokslininkas Vokietijoje ar, ar, ar privatgelė, privatus mokslininkas, kuris, sakykime, smarkiai prisidėjo prie mokslo. Kodėl žmonės, kurie nedirba, sakykime, mokslo tyrimo institutuose, negali prie, prieiti prie duomenų gavybos, pavyzdžiui, susimokėti tinkamą papildomą mokestį? Uh, Lygiai taip pat dėl to skirstimo į komercinius ir nekomercinius tikslus, tai sunku, tai neįmanoma atskirti. Moksliniai tyrimai, tai koks yra jų tikslas, kad jie turėtų būti panaudoti komerciniais tikslais, pramoniai, verslui. Aš suprantu, kad jūs norite, atitik, kad jūs norite apginti leidėjus, mokslinius žurnalus, mokslinių knygų leidėjus ir panašiai, tą, tą sektorių, kuris kurio verslo modelis yra labai dažnai paremtas viešojo sektoriaus finansavimu, nes didžioji dalis mokslo gauna valstybinį finansavimą Europoje. Labai dažnai jie naudoja autorių teises kaip priemonė riboti prieigą prie turinio. O vis tik tai ta prieiga yra svarbi ir naudinga, norint užtikrinti, kad mokslas galėtų judėti į priekį, plėtotis. Taigi aš pasisakyčiau už liberalų požiūrį čia. Ačiū. Uh, čia... Uh, Norėčiau pridurti, kad terminas pateikti pakeitimus yra kovo 28, balsavimas įtrė gegužės 11 ir tikrai reikėtų laikytis terminų, kadangi mes teikiame tik tai nuomonę jūri komitetui, kuris rengia pranešimą ir jų balsavimas numatytas, kiek žinau, Liepos mėnesį. Dabar perėsime prie balsavimo. Uh, if you could uh, take a seat. Prašau visų susėsti, mėly kolegos, ponios ir ponai. Mr. Uh, uh, well, moment. Uh, dear colleagues. Minutėlė, kolegos, ponės ir ponai. Turiu padaryti liūdną pranešimą visiems. Labai prašau visų susėsti. Labai prašau susėsti. Exactly. Turiu padaryti liūdną pranešimą. Lygiai prieš vienerius metus tapome visi mes kas dirbame Briuselėje, 4-5 dienas per savaitę, kas gyvename Briuselėje faktiškai. Briuselis tai mūsų miestas, mes visi tapome baisaus teroristinio išpolio liudininkais. Tai buvo lygiai prieš vienerius metus ryte. Manau, mes visi puikiai tą prisimename tą dieną. Norėčiau prisiminti aukas, 2016 metų teroristinio išpolio Briselėje. Norėčiau, kad parodytumėm solidarumą su jų šeimomis, taip pat solidarumą tarp mūsų visų, kas e, dirbame čia Briselėje, kas būname čia. Manau, kad geriausias būdas parodyti, kad prisimename, kad esame solidarus ir pagerbti šį atminimą tylos minutę. Prašau. Please uh, put your cards into the slot. At the begin... Prašau paruošti balsavimo korteles, įdėti jas uh, į balsavimo įrenginius ir iš pradžių, aišku, bandomasis balsavimas. Kaip įprasta, prašau balsuoti. Prašau paspausti žalę, raudoną ar geltoną mygtukus. Uh, has anybody, has anybody voted? The vote, the vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame, atrodo viskas gerai veikia. Sąjungos dalyvavimas kelių valstybių valstybių narių bendrai vykdoma Viduržėmio jūros regiono mokslinio tyrimo inovacijų partnerystė. Taip vadinama į primą. Sofija Sakorafa iš Gūje buvo mūsų pranešėja. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 110 kas už, kas prieš atmesta. NV15 kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. NV15. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 115, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. N18, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. N21, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 126, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 128, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 22, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 23, čia blokų balsuojam 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 41, 42, 43. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 25 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Vėlgi balsuojame dėl bloko 129, 197, N22. Kas už, prieš susilaiko priimta. N22 kas už, kas prieš susilaiko priimta Pasitikrinkime elektroniškai. NV22. N24. Už prieš susilaiko priimta. 130. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 31. Kas už? E, visų pirma. Atsiprašau. Blokas NV1. NV25 ir NV26. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 31. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 32 kas už. Pasitikrinti norite? Dėl 31. Gerai. Prašau elektroniškai dėl 31. Tikrinamės dėl 31. Baigiame balsuoti. Priimta. 32 kas už. Kas prieš susilaiko. Priimta. 131 kas už, prieš, susilaiko, priimta. NV28 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai NV28. Baigiame balsuoti. Atmesta. 1, 3, 2 kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. NV36, kas už. NV36, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Gerai pasitikrinkime elektroniškai. NV36. Baigiame balsuoti. Atmesta. 162 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Taip, gerai, pasitikrinkime. 162. Tikrinamės dėl 162. Baigiame balsuoti. Atmesta. NV40 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Nežinau, koks rezultatas. Balsuoti baigėme. Atmesta. 1, 6, 7 kartu su žodiniu pakeitimu. Aš taip suprantu, kad, e, tai, kad yra bendras sutarimas dėl šio žodinio pakeitimo, taip kiek man žinoma. Tai balsuokime dėl 167 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienas aštuoni penki, vienas aštuoni šeši pakeitimai kartu. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. NV44 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 188. Čia yra blokas. 44, 45, 188, 189. Matote visus tuos skaičius. Taip? Kągi, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Trečias blokas. 192 ir kiti pakeitimai. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Taip, dėl visko kartu. 192, 200 ir NV13. Ne, 192 ir 200. Taip, geriau viską labai aiškiai pasakyti. Du pakeitimai. Tai toks yra blokas. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta. NV49 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 46 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 145 kas už,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 priimta. 56. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 56. Baigiame balsuoti. Priimta 56, priimtas. Envi 35. 45 envi. Ku... Man atrodo, mes praleidome envi 45, kai balsavome. Envi 45? Bandau jį surasti. Envi 45 yra 17 puslapį. Jis atkrito, nes antras pakeitimų blokas buvo patvirtintas. Jei susirastumėt Envi antrą pakeitimų bloką, jis buvo patvirtintas ir Ir tada NV45 um, kai buvo numatyta, atkrito, nes buvo pasakyta, kad N45 atkris, jeigu antras NV blokas bus patvirtintas. Viskas gerai dabar. Ačiū. Toliau 56 pakeitimas buvo patvirtintas. 58 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta 59 kas už, E, pasitikrinti dėl 58. Atsiprašau. Pradėkime iš naujo. 58. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Aiškiai atmesta. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. NV3. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. E, pasitikrinkime dėl 60 elektroniškai. Balsuoti baigėme, atmesta. Trečias, kas už, kas prieš. Susilaiko, pasitikrinkime, nes neaišku. Balsuoti dėl trečio pakeitimo baigėme, Atmesta. 61. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 63. Kas už? Kas prieš susilaiko. Atmesta. 62. Kas už? Kas prieš susilaiko. Atmesta. Irgi. 69. Kas už? Kas prieš susilaiko. Atmesta. N7. Kas už? Kas prieš susilaiko, atmesta. Gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl NV7. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. Ačiū, labai gerai. NV8. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. NV8. Pritarta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 73 ir NV9 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 7. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 74. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaiko Pasitikrinkime dėl 75 elektroniškai. Balsuoti baigime atmestą. 76 kas už, kas prieš. Susilaiko priimtas. 77 kas už, kas prieš susilaiko priimtas 78, kas už, kas prieš susilaiko priimtas 79, kas už, kas prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 79. Balsuoti. Baigėme atmestą. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dar kartą. 80. Balsuoti baigėme. Atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 87 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 87. Balsuoti baigiame. Pritarta. Du pakeitimai 83 ir 84. Atkrenta. Atsiprašau. 85. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 89. Kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 89. Balsuoti baigiame. Atmesta šį kartą. Septintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devyniasdešimtas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devintas kas už, kas prieš, susilaiko. Reiktų pasitikrinti dėl devinto. Devintas pakeitimas. Balsuoti baigiame. O, atsiprašau, visai nebuvo taip aišku. Pritarta. 94. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar e, du pakeitimai kartu 95 ir 96. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 97. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 98. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 99. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šimtasis. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 101 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 10 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 103 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 104 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 105 kas už, prieš susilaiko priimta, 13 atkrenta ir dabar nurodomosios dalis. 47 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 47 baigėme balsuoti. Vienu EPP per daug. Na, mes visi čia Vis dar vienu per daug. Dabar jau viskas gerai. Labai ačiū. Štai. Na va, žinojot, ką darot, nes tik tai vieno balso persvara. Pritarta. 48 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 49 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame. Galutinis vardinis balsavimas dėl pranešimo projekto. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame dėl pranešimo projekto. 55 už 7 prieš. Dabar balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų irgi. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ačiū. Ačiū, balsuoti baigiame. 59 už, vienas prieš. Labai dėkojame pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms. O dabar pereikime prie kito dokumento. Nuomonės pro, e, projektas dėl įpareigojimų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį 21-30 metais. Taip vadinamasis pastangų pasidalymo reglamentas. Mūsų pranešėjas kolega Javor. Pradėkime balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 79 už, prieš, susilaiko, atmesta, 10 už, prieš, susilaiko, atmesta, 80 už, prieš, susilaiko, pritarta, 81 už, prieš, susilaiko, atmesta, 82 už, prieš, pasitikrinkime dėl 82. Tikrinamės. Balsavimas baigtas atmesta. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime taip pat ir 83. Tikrinamės. Prašom balsuoti. Pradėkime iš naujo, gerai, jeigu norite. We start voting. Pradame balsuoti dar kartą nuo pat pradžių. 83 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Reikia tikrintis dėl antrojo kompromiso. Gerai. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pereiname dabar prie 96 pakeitimo 154 ir 159. Trys pakeitimai drauge. Kas už? Prieš turime pasitikrinti dėl trijų pakeitimų drauge. Baigiame balsuoti. Pritarta. Einame prie trečiojo kompromiso. Kas už? Prieš. Dar kartą Kiek suprantu, reik... kolegos, turėtume balsuoti dėl 97 pakeitimo. Po to, kai už tris balsavome drauge, dabar 97, ne kompromisas. 97, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl trečiojo kompromiso. Baigėme balsuoti. Pritarta. Dabar 122 pakeitimas. 122, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Taip, norite pasitikrinsime 122. Baigime balsuoti. Atmesta. 107. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 106. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 105. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 109. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. 100 Dešimtas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas aštuntas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas vienuoliktas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 111. Baigime balsuoti. Atmestas 112, kas už prieš, susilaiko atmesta, 113 kas už, prieš, kas susilaiko atmesta, 114 kas už, prieš, susilaiko atmesta, ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, turime pasitikrinti dėl ketvirtojo kompromiso. Baigiame balsuoti. Pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 140 kas už, prieš susilaiko atmesta, 141 už, prieš susilaiko atmesta, 142 už, prieš atmesta, 7 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 145 atmesta, 146 už, prieš susilaiko atmesta, 147 už, prieš susilaiko atmesta, 148 kas už, prieš susilaiko atmesta. 148, 21, 149, 150 ir 171, keturi pakeitimai drauge, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 151 už, prieš, susilaiko pritarta, 157 už, prieš, susilaiko pritarta, 158 už, prieš, susilaiko atmesta, 8 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 24 už, prieš, pasitikrinkime. 24 pakeitimas. Pasuoti baigiame. Pritarta. 25 kas už, prieš, reikia pasitikrinti dėl 25. Baigėme balsuoti. Atmesta 167 už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 167. Baigėme balsuoti atmesta. 26 už, prieš pasitikrinkime 26. Baigime balsuoti. Pritarta. 27 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime 27. Baigiame balsuoti. Pritarta. 28 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 30 už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 37 už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko atmesta, 39 už, prieš susilaiko atmesta, 40 už, prieš susilaiko. Pasitikriname. 40. Baigiame balsuoti. Atmesta. 48 už, prieš susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. 11 kompromisas už, prieš. Čia kompromisas reikia pasitikrinti. Pritarta, man atrodo. Baigiame balsuoti. Pritarta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 13 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštasis už, prieš, reikia pasitikrinti dėl šešto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Dar kartą tikrinamės, gerai. Taigi, Šeštasis pakeitimas. Jiems reikia daugiau laiko, tvarkoj, tai nuo pat pradžių kartojame. Pradame balsuoti. Šeštasis pakeitimas. Šeštasis pakeitimas, pradedame iš naujo. Ar visi balsavo? Baigiu balsavimą pritarta. Dar geresnis rezultatas nei anksčiau. 65 už, prieš susilaiko atmesta, 64 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėkoju, baigiame balsuoti. Pritarta. 67 už, prieš susilaiko, pasitikrinkime, neaišku. 67 pakeitimas. 66 atkrito, o dabar balsuojame dėl 67. Baigiame balsuoti. Pritarta. 68 kas už prieš kolegos nebalsuojate, nematau rankų. 68. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Aš atsiprašau. Okay, I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. Nedidelis skirtumų. 14 konferencijos, kas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas už visą pranešimą. Pradedame balsuoti. Ir dabar baigiame balsuoti. 35 už 28 prieš Tvirtiname pranešimą ir einame prie kito pranešimo sąraše. Europos standartai reglamento įgyvendinimas. Hans Olaf Henkel pranešėjas. Pirmas kompromisas. Už prieš pritarta. Antrasis už prieš susilaiko. Patikrinkime, pasitikrinkime. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Devintas. Kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. Prašyčiau kolegų balsuoti. Devintas kompromisinis pakeitimas. Ne, atsiprašau, devintas pakeitimas, pasitaiso pirmininkas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kas už. Prieš. Patvirtinta. Vienuoliktas. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, kad įsitikintumėm. Patvirtinta. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkim dėl 12. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 14. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl 14. Baigiam balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketur, 14 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 25 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 26 už, prieš susilaiko priimtas. 26 už, prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 42 kas už, prieš susilaiko priimtas. 44 kas už, prieš susilaiko priimtas. 45 kas už, prieš susilaiko priimtas. 54 kas už, prieš susilaiko atmestas. 55 už, prieš. Pasitikrinkim. 55. Baigiam balsuoti. Atmestas. 56 už, prieš, susilaiko, priimtas. 57 už, prieš, reikia pasitikrinti ir dėl 57. 57. Baigiam balsuoti. Atmestas. 60. Kas už? 59. Sako pirmininkas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 60. Už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 62 kas už, prieš susilaiko priimtas. 109 kas už, prieš. Pastikrinkime. 109. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 67 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 70 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 71 už, prieš, susilaiko, priimtas. 72 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 72. Baigiam balsuoti. Atmestas. 74 už, prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš susilaiko priimtas. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Papil, papildomas, papildymas prieš aštunto kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Aštunto kompromisinio pakeitimo papildymas. Baigiam balsuoti. Atmesta. 83 už, prieš, susilaiko, priimtas. 84 už, prieš, susilaiko, priimtas. 85 už, prieš, susilaiko, priimtas. 87 už, prieš, susilaiko, priimtas. 88 už, prieš, susilaiko, atmestas. 89 už, prieš, susilaiko atmestas. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 92 už, prieš, susilaiko priimtas. 120 už, prieš, susilaiko priimtas. 98 už, prieš, susilaiko atmestas. 99 už, prieš, susilaiko priimtas. 102 už, Atsiprašau, sako pirmininkas. Šimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Šimtasis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. Šimtas pirmas kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. Šimtas antras už, prieš, susilaiko priimtas. Dešimtas kompromisas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, jo papildymas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimtas. Šimtas septintas už, prieš, susilaiko. Pastikrinkim. Šimtas septintas pakeitimas. Baigiame balsuoti atmestas. 108 už, prieš, susilaiko, priimtas. 11 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 114 už, prieš, susilaiko, priimtas. 115 už, prieš, reikia pasitikrinti dėl 115. Baigiam balsuoti. Patvirtintas. 116 už, prieš, susilaiko, priimtas. 117 už, prieš, susilaiko, atmestas. 118 už, prieš, pasitikrinkime dėl 118. Baigiam balsuoti. Atmesta. 119 už, prieš, susilaiko, priimtas. 125 už, prieš, susilaiko, priimtas. 126 už, prieš, susilaiko, priimtas. 127 už, prieš, susilaiko, priimtas. 128 už, prieš, susilaiko, atmestas. 129 už, prieš, Pasitikrinkim. 129. Baigiame balsuoti. Atmestas. 130 už, prieš, susilaiko, priimtas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Baigiam balsuoti. Vienbalsiai patvirtinta nuostabu. Sveikiname. Pranešėją, šešėlinius pranešėjus, visus kolegas. Ir paskutinis mūsų e, punktas mūsų e, balsavimo sąraše yra Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo tvarkė. Nuomonės referentas yra Darijo Tamburano. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 51 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šeštas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Septintas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš susilaiko priimtas. 49 už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Dešimtas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas B kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 12 kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar balsuosime dėl 74, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devin, 90 Atsiprašau, sako pirmininkas, 87 antroji dalis. Devintas puslapis. 87 antra dalis, kas už prieš susilaiko, patvirtintas. 19, 9, atsiprašau, 900, kas už prieš susilaiko, reikia pasitikrinti. Patvirtinta. Penkioliktas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtasis kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Keturioliktas kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas devintas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas vienuoliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Tik dėl šio pranešimo, bet ir apskritai balsuojame paskutinį kartą šiandieną. Baigiame balsuoti. 53 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją. Dėkoju visiems už jūsų kantrybę. Ir tiems, kas parengė pranešimus. Gerai, pereikime prie kito darbo atvarkios punkto. Uh, dear colleagues, uh, we would like to start. Mėly kolegos, norėtumėm pratesti darbą už dviejų, trijų minučių. Down, not to discuss openly and loudly. I prefer you to stay with us, not to leave. Prašyčiau susėsti, garsiai nediskutuoti. Aišku, aš norėčiau, kad jūs liktumėt salėje ir jūs, mielas kolega. Okay. <laughs>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 jau seniai mūsų komitete dirbančio nario, gerbiamo mūsų kolegos Paul Rubik, papirmininkauti vietoj manęs. Dėkoju Ježiui Puzikui. Aišku, e, jisai turėjo omenyje mano darbo komitete laiką, o ne mano amžių. Ir aišku, kad šiame parlamente patirtis daug ką reiškia ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną vyks labai svarbi diskusija apie Europos elektroninių ryšių kodeksą. Yra labai svarbus žingsnis, kuriant bendrą skaitmeninę rinką. Ir džiaugiuosi, kad Pilar de Castillo e, Vera yra pranešėja, kuri jau seniai dirba šioje srityje kalbant apie skaitmeninių ryšių darbo tvarkę. Mes turime 15 minučių diskusijai. Norėčiau iš karto suteikti žodį poniai Pilar dėl Kastilio. Atsiprašau, 40 minučių diskusija yra numatyta. Taigi iš karto suteikiu žodį pranešėjai e, penkioms minutėms, kad įvestų mus į šią temą. E, tikrai labai įdomu, ką mums papasakos Pilar. Prašau. Thank you, thank you very much, uh, dear. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad nuo 2009 metų peržiūros, aišku, šios ryties rinka labai smarkiai pasikeitė. Yra naujų subjektų, pas, ir vartotojai, ir verslas vis daugiau yra priklausomi nuo skaitmeninių paslaugų. Todėl Kaip jau sakiau, ryšys ir dažnio juostos yra labai svarbios, pajėgumai yra reikalingi, ryšiai yra labai svarbus. Kalbame apie 600, 460 600 milijardų ir aišku, kad privačiam sektoriui e, tai yra labai svarbu ir reikia konkrečios teisinės bazės, kad būtų prognozojamumas, kad um, galvojant apie investicijas um, būtų galima jas planuoti, atsižvelgiant į galimą riziką. Todėl komisija galvoja, kad reikia pagrindinti teisinės bazės, kad būtų galima mm, Uh, užtikrinti kad tikrai naudingi aukštų pajėgumų tinklai galėtų būti plėtojami ir plačiai juošio ryšio infrastruktūra būtų plėtojama taip pat. Dabar dėl prieigos. Turiu pasakyti, kad mm, konkurencijos požiūris paremtas rinkos galiomis turi išlikti e, čia pagrindinių elementų. Taigi reikalingos visos priemonės ir taisomosios priemonės dėl skaidrumo, dėl funkcijų atskirimo ir tai turi sudaryti galimybės nacionaliniams reguliavimo institucijoms prižiūrėti veiklą šią sritį. Bet aš remiu komisijos pasiūlymą, pagal kurį dabartiniai tikslai yra apie apimami ir naujų e, sujungiamumo tikslų. Ir todėl Aš miniu teisamasias priemonės, taip pat kalbu apie rinkos pežios procesą ir aš galvoju, kad turint omenyje, kad šios rinkos yra labai dinamiškos, gali pratesimas numatyti numatyti tokį reguliavimą, kuris būtų didesnis nei reikalingas e, šiuose rinkose reikalinga nauja rinkos analizė kas trejus metus, kaip dabar yra numatyta. Trečia, dėl geografinių paslaugų. Man atrodo, kad jeigu būtų numatyta, kad operatoriai turėtų investuoti ir būtų numatytos baudos, mano nuomonė, tai būtų neproporcingos priemonės, nebūtų tinkamai atsižvelgta į investicinius sprendimus, kuriuos turėtų lemti rinkos planai. Toliau aš remčiau alternatyvių tinklų plėtojimo galimybės, ypač taip gyvendintose teritorijose. Tačiau tos prievolės neturėtų būti taikomos, jeigu e, tokių paslaugų tiekimo ekonominė pusė būtų iškaipyta. Ir toliau, galvojant apie šią, šią, šią prieigą, aš remčiau rinkos sprendimus, sudarant komercinius sustarimus per prieigos susitarimus, kad tai tikrai skatintų konkurenciją. O dabar perėčiau prie dažnio. Reikia nepamiršti, kad tai yra labai svarbus išteklis. Aš tą prasme labai remiu parlamento poziciją, kurios mes laikėmės šį dešimtmetį ir ta Taip pat aš remiu ir 30 metų minimalę licencijos trukmę, kad tai būtų tikrai pas, paskata kurti gerus tinklus. Jeigu būtų ilgesnis terminas, reikėtų grešesnių reikalavimų, kad spektras būtų efektyviai ir veiksmingai panaudojamas per mechanizmą arba naudoji ar prarandi, arba prarandi teisę kad būtų tikrai optimalus panaudojimas, kad būtų investicijų tikrumas, todėl pateikiu pakeitimus, kad būtų numatytos sąlygos dėl individualių teisių, kad jos nebūtų pakeistos per susitarimus, kad būtų sustiprintas uh, spektro paskirstimas, kad paslaugos būtų teikiamos tinkamai vertinus rinkos sąlygas ir galiausiai norint pasiekti konkrečių rezultatų, gerinant valstybių narių koordinavimą, aš, stiprin, aš remčiau radio spektro politikos grupės stiprinimą ir ypač siekiant tikrai aukšto pajėgumo tinklų. Tas apibrėžimas, kokį siūlo komisija, aš, aš sutinku, kad um, pluoštas yra geriausia technologija atsižvelgiant į ateities poreikius dėl sujungiamumo, vis tik tai technologijų neutralumas dėl tinklo aukšto pajėgumo tinklo turėtų būti pagrindinis principas, kuriuo mes turėtumėm vadovautis, jeigu mes norime tokių teisės aktų, kurie atsilaikytų prieš ateities iššūkius. Todėl aš siūlau dinamišką apibrėžimą paremtą tinklų galimybę patenkinti poreikius dėl nevaržomo panaudojimo, keičiantis poreikiams, siejant tai su parametrais veikimo kokybės, kaip kad numatyta iki 2025 metų. Dėl bendro autorizavimo aš siūlau įtraukti įtraukti visas elektroninio komunikavimo paslaugas, skyrus smulkes paslaugas, kad joms nebūtų um, pernelyg didelė našta. Tai tie kolegos. Tokia, toks būtų mano um, pranešimo projekto trumpas apibendrinimas, pristatymas, o dabar laukčiau kolegų nuomonių šiuose diskusijose. Aš norėčiau išgirsti jūsų komentarus, ką jūs galvojate. Labai ačiū. Uh, minutes, uh, Toliau šešėliniai pranešėjai, kiekviena po dvi minutės, socialdemokratų visų pirma, kumpula natri. Uh, Labai ačiū, dėkoju pranešėjai už tikrai profesionaliai atliktą darbą, ypač dėkoju už paskutinės pastabas dėl 146 pakeitimų. Aišku, negali detaliai visų jų pakomentuoti, bet dėl pagrindinių principų, dėl tolesnio kelio, man atrodo, tikrai tai strateginės svarbos klausimas, tai yra Europos komisijos duotas pažadas, kad dėl duomenų ekonomikos mes kažką padarysime dar šioje kadencijoje. Taigi, kūrėme tą teisinę bazę, kad tą tikslą įvykdytumėm. Ir aš norėčiau uh, kad bū, būtų pasirūpinta investicijomis, juk be gerų kelių negali galvoti, kad važinės geri automobiliai ar dviračiai, tai lygiai taip pat ir su domenų paslaugomis reikalinga infrastruktūra ir investicijos į tą sritį. Aš galvoju, kad vis tik tai konkurencija skatina, skatina um, investicijas ir geras reglamentavimas skatina konkurenciją. Manau, šiandien mm, vis daugiau kalbame apie inovacijas, kas yra labai svarbu kai kuriuose sektoriuose, kaip šiame irgi. Aš manau, kad labai svarbu galvoti apie galutinių vartotojų poreikius, MVI, europiečius ir didžiąją pramonę. Jeigu mes norime uh, pereiti prie, pavyzdžiui, elektravarmų automobilių, išmaniųjų sprendimų, tai aišku, reikia tam technologijų, tam infrastruktūros. Aš taip suprantu, kad komisija labiau galvoja apie mm, sparčiuosius tinklus, tai aš norėčiau pasiteirauti um, pranešėjos, ką, kaip jūs apibrieštumėt labai aukštų pajėgumų tinklus. Aš bijau, kad šis teisės aktas nerems investicijų neremtų investicijų kažką, kas jau yra pasenę. HL buvo paminėta. Kam dar apie tai kalbėti? Aš suprantu, kad kai kurios valstybės turi tą tokį istorinį paveldą, kai kurios labai atsilieka šioje srityje, bet vis tiek. Aišku, jeigu yra mm, nedidelio tankumo apgyvendintos vietovės, kalnuotos vietovės gal ir sunku tiesti pluošto e, technologijas, tačiau, pavyzdžiui, pažiūrėkime į lietuvius, latvius, e, slovėnius ir taip toliau, kurie labai pažangiai čia e, dirba šią srityje. Pranešė taip pat kalbėjo apie naujas technologijas, ko reikia bet yra pakeitimų, kurie panaikina pasidalymo prievolės. Tai aš norėčiau, kad papasakotumėt plačiau, kaip reikėtų ateityje tą padaryti geriau, nes iš tikrųjų tai e, dėl spektro pasidalymo, pavyzdžiui, nes tos ateities inovacijos yra labai svarbios. Ja, Mr. Tožanevski. And... Ponas Tožanevski dabar iš EKR frakcijos. Sveikiname taip pat ir išrinkus jūs e, vicepirmininku. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū Jums už e, asmeninę, asmeninę paramą. Man e, didelė, didelė garbė e, bus dirbti stoa vicepirmininku, tai labai svarbi platforma. Dėkuoju taip pat ir aptariamo pranešimo autoriai, poniai dėl Kastilijo e, sritis labai e, techniška, bandome nustatyti taisyklės elektroninių elektroniniams ryšiams, e, užtikrinti logistinį stabilumą ir tą stabilumą užtikrinti ir ateityje. Ji analizuoja komisijos siūlomas priemonės, pranešėja daug išmano šioje srityje, tą reikia įvertinti. Savame suprantama, turiu ir savo pastabų. Galbūt pirmenybę teikčiau tam tikriems konkretiems sprendimams ir e, pabandysiu keletą paminėti. E, didelio pajėgimo tinklų koncepcija. Čia mums reikia ambicingo, bet realistinio kelio pirmin. Pranešėja E, siekia užtikrinti didesnį technologijų neutralumą, tačiau e, man nerima kelia neriboto naudojimo apibrieštis. Dėl to turėsime padiskutuoti. Siūlomas įdomus sprendimas dėl rinkos analizės, aš e, pasakyčiau e, už tai, kad laikotarpis būtų pratestas penkiems metams ir raginčiau žiūrėti racionaliau. Taip pat reikia atidžiau žiūrėti į modelius, kurie yra prieinami operatoriams ir čia reikia subalansuoto ir neutralaus požiūrio, kad neužkirstume kelio tam tikroms investicijoms ir nepakirstume konkurencijos. Dėl kai kurių priemonių turėčiau na, abejonių dėl e, apsaugos e, nuostatų modelio. Čia komisija galbūt geriau galėtų paaiškinti, domina mane ir kitos nuostatos. Berek turėtų išlikti konsultuojančiąją sistemą ar organizaciją. Berek neturėtų saistančių sprendimų priiminėti eina kalba apie 63 straipsnį, mūsų frakcija e, politiškai skeptiškai žiūri į didesnį derinimą, harmonizavimą šioje srityje. Dėl licenzijų trukmės 25 e, metai yra pernelik ilgas laiko tarpas, mes norime lankstesnių sprendimų dėl licenzijų galiojimo pratesimo. Lauksiu tolesnių diskusijų dėl šio pranešimo. Alde frakcijos vardu, e, pone Kalas. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė, ačiū už šį pranešimą. Sudėtingas dokumentas į smulkmenas, todėl nesileisiu. Visų pirma, mano frakcijos prioritetas e, rengiant e, naują šio dokumento redakciją yra gerai funkcionuojant kurti bendrą rinką, mums reikia panaudoti e, masto ekonomiką ir konkurencijos augimą tinkluose. Kol kas e, situacija labiau susiveda į nacionalinį ar net vietinį lygmenį, todėl reikia daugiau e, lankstumo tiek kalbant apie spektrą, tiek apie paslaugas, nes savo esme jos yra tarptautinės tad nereikėtų susitelti vien į technologijas ar į geografiją. E, dėl kodekso tikslų, kaip komisija ir sako, aš sutinku, kad e, aukšto pajėgumo tinklų sukūrimas yra pagrindinis tikslas, bet kaip tą galima padaryti be konkurencijos, neįsivaizduoju. Konkurencijos apsauga infrastruktūros lygių yra labai svarbus, atsižvelgiant į tarpusavę sąsajas tarp didmeninės ir mažmeninės rinkos. Jeigu viena kalba apie tų rinkų atskirimą, tai e, reikštų, kad reglamentavimo e, lygmo turėtų būti daug žemesnis. Toliau, nuo kitų uh, nuostatų bandoma atskirti nuostatas susijusias su e, aukšto pajėgumo tinklais. Kol kas nesuprantame, kodėl tai daroma. <clears throat> E, kyla, kyla klausimas, kodėl būtent tame skirsnėje apie tai reikėtų kalbėti. Atrodo, bandoma pasakyti konkrečių pavadinimų, kad vienintelis būdas investuoti į aukšto lygio uh, tinklus yra per bendrą investavimo modelį. Nelabai suprantame, kodėl taip yra. Dėl licenzijų 30 metų laikotarpis ir pratesimas, nelabai suprantu, kodėl tai daroma. Technologijas atneša naujų galimybių, naujų alternatyvų, kaip investuoti į spektrą. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į antrinių rinkų situaciją. Dėl kitų apibrieščių, nors daug e, taisyklių susijusių su paslaugomis tenka imka kompetencijos sričiai, reikia toliau e, aiškumo, e, kaip šitas kodeksas dėrės su e-privatumo direktyva ir kai kuriomis kitomis direktyvomis. Dėkoju. Ačiū. Ačiū toliau, kolega Raimo. Danke, Vorsitzender. <clears throat> Um, Obviously, I also agree this, that this is a very important paper and I... Akivaizdu, tai yra labai svarbus dokumentas ir... Ačiū už atliktą darbą pranešėjai. Daug iš pakeitimų iš tikrųjų e, tiksliau išdėsto kai kurias nuostatas ir aiškiau tai daro. Lyginant su komisijos tekstu turime eiti būtent tą kryptimį. Turiu porą pastabų. Uh, Pirmiausia, apibrieštis, kurias teikia e, e, komisija dėl telekomo paslaugų, pavyzdžiui, yra pasenusios, e, reikia naujų apibrieščių, jos turi būti priderintos prie dabartinės situacijos. Taigi reikia daugiau čia padirbėti, kad geriau suprastume ir bendrai suprastume, ką mes norime reguliuoti. E, antraip, tai darysime įtaką paslaugoms, e, tokia įtaka, kurios neturėtume daryti ir ko nesiekiame. Kitas dalykas, kalba, kalbant apie infrastruktūrą ir paslaugas, konkurencija turėtų būti daug labiau susijęta su infrastruktūra negu kad su mažmeniniu verslu. Ir e, dabar e, pranešime aš to nerandu. Ir tai e, leidžia man pereiti prie trečios pastabos, tai yra vartotojų teisės. Pramonė žengia vertikalaus integravimo link, kai mes kalbame telekomo pramonę, turime galvoti apie vartotojų teisės, apie tai, kokie duomenys turėtų būti leidžiami vartoti Čia mums reikia tiksliau padirbėti ties tais dalykais. Ir e, pagaliau, kalbant apie spektrą, manęs taip pat neįtikina e, tai, kad ilgesnis laikotarpis atneša daugiau konkurencijos ir pranašumų galutiniams vartotojams. E, nesu įtikintas dėl e, ilgesnės licenzijų trukmės. Dėkoju, dabar kalbės kiti, pra, e, kiti komiteto nariai ir dabar pirmiausia ponui Lopes suteikiu žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu pasveikinti pranešėją. E, tame tarpe ir už tai, kad e, labai sparčiai padirbėjo E, labai aukšto pajėgumo tinklai yra labai svarbus tikslas ir turi žengti draugė su kitais tikslais, su bendrosios rinkos stiprinimu, e, vartotojų apsauga ir taip toliau. Kalbant apie vartotojų apsaugą, e, nepritarčiau komisijos pasiūlymui dėl maksimalaus harmonizavimo. Kartais gali prireikti sumažinti tą apsaugą. Kalbant apie universaliasias paslaugas, nereikėtų riboti finansavimo vien e, e, valstybės investicijomis, reikia palikti vietos ir privatiems investuotojams. E, yra ir kitų dalykų, dėl kurių šiek tiek nerimauju, kalbant e, apie tą skirsnį, kuris specialiai skirtas aukšto pajėgumo, aukšto pralaidumo tinklams. E, dabar dėl e, bendrojo e, leidimo sistema, kuri čia yra siūloma, taip pat reikalauja gilesnės analizės. Dėkui, ponas Zaur. Per vieną minutę viską pasakyti yra beveik neįmanoma. Na, bet noriu pasakyti, kad jeigu tai jau yra labai svarbi tema, mums reikia daryti viską, kad sudarytume sąlygas perspektyviom investicijom reikia patikimo e, reglamentavimo pagrindo, reikia ieškoti tokių priemonių, kuriomis būtų galima sudaryti sąlygas įmonėms investuoti. Tad kyla klausimas, kaipgi tą tinklą galima būtų, e, kiek manoma, veiksmingiau toliau kurti, ar mums reikia e, vieno investicijų modelio ar skirtingų modelių. Ir taip pat pačios technologi paties technologijų neutralumo klausimas čia labai svarbus. Ar mums, jeigu mes norime greitai, sparčiai veikti, e, turime numatyti daugybę galimybių, o ne vieną, vienintelę. Yra įvairiausių argumentų, tačiau jeigu norime e, inovatyvios, tikrai veiksmingos infrastruktūros, kurie atitiktų skaitmeninės visuomenės poreikius, reikia, kad viskas vyktų sparčiai ir kad ta infrastruktūra būtų kiek įmanoma veiksmingesnė. Čia dar pranešime, jo projekte dar yra taisytinų, tobulintinų vietų, bet iš esmės galime pasakyti, kad pranešėja puikiai padirbėjo. O kitus dalykus reikės turbūt kitą kartą papasakoti. Dėkoju. Ačiū. Dabar kolega Hekmak. Dėkoju, ačiū pranešėjai už e, sudėtingą, įspūdingą darbą. Reikia tris dalykus akcentuoti. Visų pirma, dėl pajėgumų. Turime būti realistais. O tai reiškia, kad jeigu neturime pakankamai didelių pajėgumų, tai negalėsime ir užtikrinti 5G ryšio. E, mes matome Europoje, kai kurios valstybės juda greičiau, kitas lėčiau ir tai reiškia didelis problemas mums visiems. Ir e, kaip čia e, bekalbėtume apie technologijų neutralumą, turime užtikrinti visų pirma, kad turėsime pajėgumus. E, vienaip ar kitaip juos užtikrinti ir aiškiai apsibriežti tikslus. Toliau, dėl investicijų. Manau, kad e, pamatysime įvairius verslo modelius, kaip ir praeitįje. Ir vadinasi, skirtingai bus vystoma ir infrastruktūra. Bet mums svarbiausia yra turėtų teisinį užtikrintumą, 30 metų, man atrodo, yra gerai, galėtų būti ir 25, jeigu bus labai aiškios taisyklės dėl laisvos prieigos. Aš matau, kad 55 sekundės jau e, išnaudojau, tai baigdamas tiesiog palinkėsiu pranešėjai geros ploties. Bravo. Bravo, Gunar. Dabar panas Nika. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, scopul fiecărui raport în Parlament este ca să avem o viziune mai progresistă și mai bună decât cea prezentată de către Comisie. Și cred... Ačiū, ponia pirmininkė. Toks pranešimas turi parodyti, kad mūsų vizija geresnė negu komisijos. Ir toks, šis pranešimas e, turi tą šansą. Jeigu pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų darbas eista linkme, Jeigu neišspręsime problemų, šis pranešimas bus sunkiai patvirtintas šiuose rūmose. Nenoriu kalbėti apie aukšto pajėgumo tinklus, o noriu kalbėti apie 5G e, tinklą. Ir 2020-aisiais yra numatytas e, šio ryšio įvedimas. E, mes vis dėlto daugelie valstybių narių neturime pakank, e, tinkamų sąlygų tam ir komisija ne, nesuteikė jom pakankamai informacijos. Jeigu ir toliau tai bus, tuomet mes ir toliau mm, gerokai atsiliksime nuo Junktinių valstijų ar Pietų Korejos. Nemanau, kad čia siūlomos, siūlomi sprendimai padės skatinti investicijas, nėra sudarytos pakankamai saugios sąlygos investuotojams veikti. Jūs taip pat kalbate apie E, tinklų sąveiką, saveikumą. Aš manau, kad e, šis principas neišspręs jokių e, tinklų nesuderinamumo problemų ir įves papildomo chaoso. Mm, nacionalinės institucijos galbūt nepakankamai dėmesio skiria šiam klausimui spręsti. Yra dar daugybė neiškumų Ir aš tikiuosi, kad pranešėja juos išspręs, kad šis projektas būtų mums priimtinas ir mes galėtumėme jį paremti. Pirmininkas, dėkoju už pasisakymą. Manau, kad mums reikėtų pasvarstyti čia Europos parlamente, koks mūsų tikslas, kaip turėtų, e, kaip mes savo darbu galėtumėme prisidėti prie to 5G kartos ryšio e, įgyvendinimo. Vielen Dank, Paul. Ähm, ich bin Berichterstatter im Juri. Pas Fos. Ačiū. Aš ir Jūri komitete atsakingas už šį klausimą. Ir man kyla klausimas, ar komisijos pasiūlymas apskritai atspindi realybę. Mums reikia išsiaiškinti, kiek novatoriški norime būti ir ką mums reiškia komunikacija, ryšiai. Jeigu mes visą tai suprantame senoviškai, tuomet mes ir liksime toje senovėje. Ryšiai šiais laikais yra įmanomi įvairiausiais lygmenimis, tai ne tik tai skaičiai, tai yra ir ryšio e, duomenų perdavimo e, kanalai, e, kalbama ir iš automobilių, automobiliai yra valdomi techninėmis priemonėmis, kompiuteriais, taip pat robotai yra, atlieka savo darbus, darbą. Dėl to manau, kad mums reikia šią, šią e, sritį, šios, šį teisės aktą derinti ir su e-privatumos direktyva. Priešingų atveju liksime tam, tikroje, e, tam tikrose ribose, būsime įstrigę e, tos, į tų, į tos inovacijos, jos turi būti orientuotos į ateitį ir investicijos turi būti orientuotos į ateitį. Ir tai reiškia, kad reikia keisti ir savo mąstymą. Ir Ir jeigu jau kalbame apie um, galimybę rinktis įvairias ryšio priemonės, reikia numatyti įvairius, tos, to, tas, e, įvairius modelius. E, taip pat, kaip jau minėjau, reikia kurti sąsajas ir su direktyva E privatumas. Pirmininkas, dėkoju. Dabar perėsime prie Europos komisijos atstovų. Ponas Vilin. Ačiū, ponė pirmininkė ir dėkoju pranešėjai už labai svarbu savo indėlį į nuomonės formavimą Europos parlamente dėl mūsų pasiūlymo. Mes džiaugiamės, kad yra mūsų daug, pagrindiniai mūsų pasiūlymo elementai čia susilaukia pritarimo. Ir komiteto, pasi, komitete e, pareikšti reikštos nuomonės aiškiai išreiškia e, pasiryžimą toliau vystyti tą temą. Ir be abejo, e, tos inovacijos, e, kalbant apie ryšių tinklų plėtojimą, yra iš tiesų esminis punktas šioje diskusijoje. Mūsų požiūris grindžiamas investicijų skatinimu įvairiuose e, šios, šios ryties e, elementuose ir e, siekiant, aišku, įtraukti į šią sritį ne tik tai ūkio subjektus, bet ir privačius asmenis. Ir mes ypač džiaugiamės pranešėjos ambiciją dėl bevėlio ryšio. Mes manome, jog tai yra labai svarbus e, kertinis asmuo, e, akmuo toliau kuriant naujos kartos ryšio tinklus. Ir taip pat reikia nuolat susitelkti į rinkos reguliavimo principus, e, atsižvelgiant į rinkos pajėgumų elementą, taip užtikrinant ryšių e, funkcionavimo stabilumą ir tolesnį ryšių plėtojimą. Ir taip, aišku, toje srityje mes, aišku, irgi toliau dirbsime, kalbant apie e, teisės aktų rinkimą, jai reglamentuoti. Dėkoju. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Pirmininkas, ačiū. Pranešėja Pilar de Castillo dar gali pasisakyti. Ačiū. Dabar kalbėsiu gimtają kalbą. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Buvo suteikta nemažai impulsų, e, pamastymams. Iš tiesų, dabar mes turime pasvarstyti, kokiu, apsikeisti nuomonėmis ir, ir apmastyti savo įvairiausias idėjas ir taip pat tam tikrus kritikuotinus punktus. Beje, kai kurie iš jų net nebuvo paminėti. Uh, Todėl, kaip visada, esu visiškai atvira, nesvarbu, apie ką be kalbėtumėme, e, visiems pasiūlymams ir pastaboms, ar mes kalbėtumėme apie mano pranešimą ar komisijos pasiūlymą, turime atvirai apie tai diskutuoti. Ir Tik tokiu būdu tas procesas toliau vyks. Tik svarbu, kad jis vyktų gera linkme, gerėjimo linkme. Mums reikia tokio dokumento projekto, kuris būtų geras pagrindas mūsų tolesniams diskusijoms su taryba. Ir kad e, tos diskusijos, tos dėrybos su taryba baigtųsi sėkmingai. Labai svarbu ir kad visi jaustųsi įtraukti į tą diskusiją. Kai kurie kolegos sakė, jog dar neturėjo galimybių detaliai išanalizuoti kai kuriuos aspektus, pavyzdžiui, investicijų modelius ir panašiai. Iš tiesų, mes negalvojame apie vieną vienintelį modelį. Aš stengiuosi tuos dalykus išdėstyti kiek įmanoma lankščiau. Be abejo, turime priekybos susitarimus, kurie turėtų sudaryti panašias sąlygas kaip ir bendro investavimo atvejais ieškant investicijų. Tai galėtų būti vienas iš modelių. Mes neturėtumėme laikytis vieno vienintelio principinio modelio, kurį galbūt e, e, siūlo komisija. Kalbant apie aukšto pajėgumo tinklus, visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Yra ir kitų teisėkuros pasiūlymų šioje, šioje srityje, kurios reikėtų apsvarstyti. Aš esu iš šalies, tai yra Ispanijos, kurioje buvo nuveikta labai daug pastarysiais metais. Mes tapome, e, pavyzdžiui, stiklo pluošto e, ryšio e, tinklų vystimo lyderę. Dėl to manau, kad technologijų neutralumas čia yra labai svarbus principas. Žinoma, e, čia yra minimos, e, šiame pranešime yra minimas šviesolaidis ir tai yra akivaizdus, e, akivaizdi nuoroda į tai, kad būtent tokia technologija atitinka mūsų tikslus. Tačiau mes turime ir toliau diskutuoti savoka ir tam tikros apibrieštis, kuriomis yra e, akcentuojama vienintelė technologinė e, galimybė, yra netinkamas dalykas. Mums reikia numatyti įvairias galimybės. Yra technologijų, kurios nėra pakankamo pajėgumo ir dėl to nėra, pakank nėra pakankamai populiarios. Tokiomis technologijomis mes negalime pasiekti savo tikslų. Tad aš manau, kad e, turime e, atsižvelgti ir į tai, kad nacionalinės rinkos skiriasi tarpusavyje šio požiūriu. Ir e, kalbant apie technologijas, kurios turėtų būti naudojamos, reikėtų sudaryti valstybėms narėms sąlygas pačioms spręsti, kaip joms, kurią, link, kurią linkme eiti. Ir paskutinis dalykas elektroninių paslaugų definicija. Buvo apie tai kalbėta. Mums reikia bendros, bendros apibriešties, o ne neskirstyti jos į, pavyzdžiui, skaitmeninės elektroninės paslaugas ir neskaitmeninės. Uh, Ir mums reikia pagalvoti apie tai, kokį, kuri, kuri iš tų technologijų yra geresnė, kuri ne. Ir manau, kad e, remiantis tuo mes galėtumėme padėti ir komisijai Reikia neužmiršti, kad vis, visi klausimai yra atviri ir labai svarbu susitarti, sukurti solidų pagrindą tam susitarimui ir, kaip jau sakiau, esu visiškai atvira ir pasiruošusi išklausyti visus pasiūlymus ir bet kokius komentarus. Dėkoju. Ačiū pranešėjai. Ji turi tą nustabę užduotį išaiškinti naujasias taisyklės ir e, pasikeitė ir procedūrinės nuostatos. 104.3 yra darbo tvarkos taisyklė, kurią turime remtis šiuo atveju. Tai yra naujosios redakcijos taisyklė. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, pakeitimų pasiūlymų teikimas numatytas iki balandžio 4-osios, 15 valandos, tačiau e, naujosios redakcijos procedūra numato, kad tie pakeitimų pasiūlymai gali būti e, koreguojami ar turėtų būti koreguojami, kaip tai yra e, daroma ir biudžeto e, rengimo e, procedūros metu sekretoriatas išsiūs e, elektroninį laišką su detaliu paaiškinimu, kaip tos naujosios darbo tvarkos taisyklės, e, naujos redakcijos e, procedūroms turėtų būti taikomos. Na dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos klausimas. Tai yra viena iš, svarbiau, viena iš mums labiausiai rūpimų e, temų, be, be, berek. Um, klausimas mums yra svarbus, mums reikia išmaniųjų tinklų, kad galėtume tinkamai naudotis visomis turimomis technologijomis ir toliau e, kurtume bendrą skaitmeninę rinką. Dėl to diskusija apie berek yra, mano nuomonė, labai tikslinga. Uh, Todėl pirmiausia, norėčiau sudaryti, e, suteikti žodį pranešėjui Evžento Šenovski. Kelias minutės jisai turės pristatyti šią temą. E, mnohé z toho jste řekl na úvod. Ačiū pirmininkė. Jau paminėti daugelį dalykų iš to, ką ketinau pasakyti, tai tik tai pakomentuosiu pranešimą. Mm kurį šiandien svarstume. Berek, Berek biuro sukūrimas yra a, rezultatas mūsų kompromiso su taryba, darybos buvo sudėtingos. Nuo 2009 metų mes, man atrodo, pakankamai jau turime patirties, kaip viskas veikia. Berek tikrai gerai dirba, atlieka gerą darbą. Ir Berek padedančių e, biurų visa struktūra e, pakankamai gerai jau suformuota ir tikrai mm, nacionalinės reguliavimo institucijos gali prisidėti prie bendro darbo ir, ir pasinaudoti čia atveriamomis galimybėmis. Tikrai viskas veikia labai gerai. Dabar dėl e, tarp tinklinio ryšio raumingo ar, ar pavyzdžiui, kad ir šio kodekso pakeitimo atsiveria dar ir, ir naujų darbo barų. Ir tada klausimas kyla, reikėtų keisti šios institucijos struktūrą. Aš esu tikras, kad mintis apjungti Berek ir Bereko mm, biurus tikrai su, tik tai apsunkintų situaciją. Ir mano pasiūlymas keičia komisijos pasiūlymą. Aš nerekomenduoju žengti šiuo keliu. Uh, Aš norėčiau, kad reguliavimo struktūros išliktų nepriklausomos, nes tai užtikrins profesionalumą ir, ir, ir stabilumą. Pasitikėkime Berek. Berek tikrai sugebėjęs atlikti ir papildomas užduotis. Labai svarbu jiems sukurti palankę aplinką dirbti. Ir aš manau, kad Berek neturėtų būti tiesiogiai komisijos įtakojamas. Reikia neiškraipyti dabartinės institucinės pusiausvėros, nes ją buvo labai sunku sukurti. Aišku, visuomet situaciją galima tobulinti, visuomet galima siekti efektyvesnio darbo. Ir ta kryptimi, manau, mūsų pranešimas ir yra orientuotas. Pranešime siekiama išlaikyti tai, kas yra geriausio dabartiniai struktūroje ir perimti taip pat ir naudingus elementus iš komisijos pasiūlymo, kurias aš remiu. Pavyzdžiui, dėl Berek yra kontaktų visas tinklas sukurtas. 2009 metų reglamente to nebuvo numatyta, bet to reguliavimo institucijų valdyba ir e, Bereg biuro taisyklės atitinka dabartinę situaciją. Dabar dėl Bereg biuro direktoriaus skirimo aš galvoju, kad Europos parlamento vaidmo turi būti išsaugotas. Iš tikrųjų, reikėjo daug dirbti, kad pasiektumėm tokio kompromiso su taryba ir jį reikėtų išsaugoti. Uh, yra laikomasi bendrojo požiūrio dėl agentūrų decentralizavimo dėl BEREK biuro ir manau, kad tai reikėtų išlaikyti. Aišku, reikalavimai yra keliami didesni ir reikia. Uh, padedančios visos infrastruktūros. Dėl ko, kodekso, manau, kad reikėtų turėti menyje, kad Europos bus papildomų užduočių, todėl aš ilgą sąrašą visų funkcijų pakeičiau tiesiog tokiamis bendromis nuorodomis, kad tiesiog būtų atsižvelgta į tai, kad ateityje bus ir naujų funkcijų. Reikia tik, reiks, tuomet reikėtų visą reglamentą peržiūrėti vėl iš naujo. Aš manau, kad tikrai galėsime visi dirbdami iš vien parengti gerą pranešimą ir aš lauksiu dabar šešėlinių pranešėjų komentarų. Labai ačiū. Pas Kanč. Uh, like to, uh, thank... Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju pano Zišinovskijui už jo pranešimą. Bendrai, mm, pradžio aš galiu pasakyti, kad aš mm, pritariu jeigu sukurdami agentūrą mes galėtume sukurti rinką, tai būtų nuostabu, jeigu viskas būtų taip paprasta. Pažiūrėkime, energetikos rytį mes turime a, energetikos agentūrą ir vis tik tai neturime bendros elektros rinkos dar. Yra tas visas bendras paketas, mes vis dar dirbame lygiai grečiai šiame komitete tojais klausimais, bet rinkos kūrimas dar nereiškia, kad būtinai reikia sukurti agentūrą. Ir agentūros sukūrimas dar nereiškia, kad jau iš karto sukursi į rinką. Galbūt tai yra uh, dalykai, kuriuos galbūt reikia atlikti lygiai grečiai dėl tam tikrų priežasčių. Dabar galvojant apie skaitmeinę erdvę, tai aš tą pačią paralelę brėžčiau kaip ir su energetika. Dažnai, ko pasigendu, yra tai, kaip rinka veikia ar neveikia, kokios yra reguliavimo ar konkurencijos ar konkurencijos stygios problemos, ką galima būtų galima patobulinti. Ta reikia analizuoti. Man atrodo, mes turėtumėm aiškintis, kas realiai vyksta. Uh, Ir čia aš pritarčiau ponui Tošanovskijui, mes turime kelti klausimą, kaip reikėtų sustiprinti Bereko funkcijas, galbūt nebūtinai keičiant jo administracinę struktūrą. Čia, manau, aš irgi pritarčiau pranešėjui, kad eina kalba apie Berek biuro stiprinimą, didesnių lėšų numatymą, kad būtų galima pasamdyti kompetencijų skirtingų žmonių daugiau, kurie galėtų atlikti tikrai labai svarbias funkcijas. Viena iš jų yra rinkos stebėjimas. Uh, Tai aš pritarčiau ponui Tošanovskijui ir nepritarčiau um, komisijai. Tikslas yra ne vien tik tai sukurti agentūrą. Galbūt um, bus kažkokiu tai priežasčių, kodėl jos reikės, bet dabar tikslas turėtų būti sustiprinti tai, ką turime, išplėsti funkcijas uh, ir tikrai užtikrinti, kad turėtumėm priemonės, kurios leistų sukurti bendrą skaitmeninę rinką. Man atrodo, tai e, kelias tą kryptimį būtų um, geriausias padidinti finansavimą ir padidinti šios institucijos um, funkcijas, o nebūtinai kurti kažkokią tai naują agentūrą. Tai tiek. Dar kartą dėkoju ponui Tošanovskijui. Yes, thank you so much. Uh, next. Labai ačiū. Toliau, ponė Kreil. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjoj už jo pranešimo pristatymą. Aš e, į šią diskusiją nešiu šiek tiek kitokias, kitokius spalvų, nes e, mes iš principo pritarėme komisijos pasiūlymui, nes manome, kad yra teisinga tokiu metu, kai vidaus rinka telekomunikacijų srityje e, ir toliau e, vystosi ta e, ryšių tobulinimo, modernėjimo kryptimi, yra labai svarbu, kad Barak, Barek ir Barek of, e, biuras atitink, gal, įgytų atitinkamų galių. Ir žvelgiant į dabartinio biuro struktūrą ir komisijos pasiūlymą, matome, jog daugeliu atveju ehm, gerokai sumažėtų biurokratija ir visos procedūros būtų taptų skaidresnės ir berek e, galėtų ne tik tai teikti savo rekomendacijas, bet ir priiminėti sprendimus. Praeitie buvo tokių atvejų, kuomet e, aš galvodavau, jog būtų buvę puiku, jeigu Berek būtų galėjęs priimti ir savo sprendimus, o ne vien tik tai teikti rekomendacijas. Teisingai pasakė ir pranešėjas, kad Berek ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų išsaugoti savo nepriklausomumą. Tai yra labai svarbus momentas, e, dėl kurio mes turėtumėme pritarti komisijos pasiūlymui e, komisija neturėtų viskam vadovauti ir nurodinėti reguliuojančios institucijos turėtų turėti galimybę dirbti savo nuožiūrą. Aš šiuo metu tokiu lūžio laikotarpiu iš tiesų labai svarbu prisimti tuos naujosius iššūkius. Visiškai pritariu pranešėjui, kai, kai jisai sako, kad Europos parlamentas neturėtų likti už durų, sprendžiant tuos dalykus. E, tai tie sprendimai iš tiesų daro įtakos institucijų nepriklausomumui ir jų funkcionalumui. Taigi mes labai svarbu, kad mes būtume įtraukti į tas procedūras. Man labai įdomu, kaip toliau vyks diskusija ir nepaisant tam tikrų nuomonių skirtumų, manau, kad mes galėsime pateikti tikrai labai gerą pranešimą. Ačiū. Ačiū, ponia Grėl. Toliau kalbės Aldės vardu, ponia Kalas. Um, that... Ačiū aš suprantu, kad pranešė pagrindinė mintis yra, kad nereikėtų agentūros ar tokios visateisės agentūros, bet aš lygiai taip pat pritariu ir tik kalbėjusiai kolegijai. Mano frakcija irgi nelabai norėtų, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami apmokėti vien tik tai diskusijų forumo išlaidas. Uh, Aš e, manau, kad vis tik tai gilinantis į kodekso visą problematiką, Berek iš esmės e, propaguoja nacionalinius sprendimus, pasakydamas, kad e, na, vis, reikia atsižvelgti nacionalinės situacijas, palikti valstybėms narėms galimybę spręsti savarankiškai. Galbūt tai gerai mm, daugeliu atveju, bet pavyzdžiui dėl OTT, dėl daiktų interneto. Um, Ar kažin, ar nacionaliniai sprendimai yra geriausi, galvojant apie masto ekonomikos e, tikslų siekimą ir ypač, kai paslaugos veikia per sieną, e, verslas, verslas paslaugos, pavyzdžiui, ne visur yra vienoda integracijos lygis Europoje, todėl status quo, mano manimu, nėra tinkamas variantas, jeigu norime, kad berek tinkamai prisidėtų prie geriau veikiančios bendros rinkos. Aišku, jis nesukurs bendros rinkos, aš sutinku su ponu Karinšu ta prasme, bet vis tik tai jis galės padėti bendrai rinkai geriau funkcionuoti. Ir Berek turi vaidinti svarbesnį vaidmenį, ypač dėl paslaugų, dėl dažnių, dėl ginčių per sieną ir dėl vienodo es teisės aktų interpretavimo. Aš manau, kad mes turime būti labai atsargus, um, sėdami Bereką su kodeksu. Kodeksas didina lankstumą suteikta nacionalinėms reguliavimo institucijoms laikytis geriausio požiūrio konkurenciją mm, įgyvendinant ir siekiant nusatytų tikslų. Tačiau reikia galvoti apie geresnį berek valdymą ir didesnį vaidmenį. O man nuo frakcijų bus problematiška, jeigu bus teikiama daugiau e, erdvės jiem pagal kodeksą, jeigu nebus tinkama es valdymo. Ir galiausiai man atrodo, kad um, pagrindinė priežastis prieštarauti šiam pasiūlymui dėl, uh, būtų tai, kad komisijos vaidmuos bus stipresnis Berekė. Man atrodo, Berekas neturi būti kažkokia tai satelitinė struktūra. Labai svarbu, kad nepriklausomumas būtų užtikrintas Bereko, kalbant apie te, telekomo visų nuostatų gyvenimą. Manau, mums reikalinga tokia struktūra, kuri užtikrintų tikrą europinį požiūrį į tokius lausimus kaip bendros rinkos sukūrimas, o ne vien tik tai bendro vieno, mažiausio bendro vardiklio paieška. Tai tiek būtų mūsų pastabų ir aš mielai bendradarbiausiu ir ateityje. Uh, Ačiū, ponai. Ačiū, ponai Kalas, toliau panas Raimond. Uh, Ačiū, aš irgi dėkuoju pranešėjai už pirmą pranešimo projektą. Man atrodo, čia reikėtų nepainyti dviejų dalykų. Tai yra Bereko mm, užduotis ir struktūra. Nežinau, ar tikrai reikia pirmą kalbėti apie struktūrą ir tik paskui kalbėti apie uh, užduotis, jeigu mes nepakeisime užduočių, jeigu neperduosime daugiau kompetencijos Berikui, tai gal tada nėra taip ir svarbu, kokia yra ta struktūra. Bet jeigu mes Berikui suteiksime daug kompetencijos ir pavėsime daug užduočių, tai tuomet, aišku, verta kalbėti apie tai, kad reikalinga nepriklausoma organizacija, kuri garantuotų nep sprendimų nepriklausomumą. Uh, Ir taip pat mes turėsime tada kalbėti apie išteklius. Berekas bus tik tai toks stiprus, kiek bus skirta išteklių jam, o kiekvienos valstybės narės atžvilgių tai situacija yra skirtinga. Reikia galvoti apie paskatas, kurios mm, lemtų, kaip organizuoti bereką, kad visos 28 valstybės narės būtų suinteresuotos skirti jam lėšų. Ir užtikrinti jam galimybės dirbti stipriau, kad būtų tai tvirtesnė reguliavimo bazė. Tai tuomet mes žengėm gerų kelių. Aš manau, kad visa tai yra bendras paketas. Jeigu mes e, siekiame stiprintinės organizacijos su daug funkcijų, su daug kompetencijų, tai tuomet mes paremtumėm šį pasiūlymą. Tada mes paremtumėm tikrai nepriklausomą organizaciją, uh, kuri nebūtų priklausoma nuo politinės įtakos. Kolegė Raimon. Dėkuoju kolegai Raimon. Dabar ponas Mika. Kolegė Nika. All right. Mersi. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eh, eu aș vrea să spun eh, un lucru de principiu. Cred că este important ca... Norėčiau pasakyti kai ką principingo. Manau, kad labai svarbu apibriežti E, BEREK vaidmenį ir taip pat nacionalinės institucijos. Nacionalinės institucijos ir BEREK neturėtų veltis į politiką. Tuo užseima parlamentas, komisija. Komisija kažką siūlo, parlamentas tvirtina, nacionalinių lygmenių vyriausybė ir nacionaliniai parlamentai atitinkamai veikia. Ta sakau dėl to, kad visai neseniai galima buvo matyti, kas vyksta, kai institucijos perima Bereko e, sprendimus e, yra numatomi aukcionai 5G ryšio kūrimui ir kas vyksta, e, sprendimus priima ne nacionalinės institucijos, jos privalo jos tik vykdyti. Viena vertus, jos tengiasi užtikrinti klientų ryšius, tačiau kita vertus, jos tarsi atsiduria pastuose. Aš stengiuosi aiškiai išdėstyti, kaip aš tai suprantu. Aš nesutinku su pernelyg dideliu reglamentavimu. Žinote, kad tokia institucija, e, kaip jokaujama, užuot išgėrusi kavą iš ryto, jinai e, nuolat įgyvendina vis, kiekvieną dieną vis nuleidžiamus kažkokius naujus e, e, įstatymus arba teisės aktus. Institucijos turi e, dirbti taip, kad kiekviena iš jų veiktų pagal jos kompetencijos sritis ir tai tose sritise, kuriuose geriausiai gali atlikti užduotis. E, Šis procesas vyko labai greitai ir aš nežinau, ar Vokietijoje e, teisės aktas buvo jau įgyvendintas, ar visa sistema jau sukurta. Jeigu ne, tuomet tai gali būti problema, nes 27 valstybės narės, likusios valstybės narės, e, galbūt daro tik tai tai, kas padeda Vokietijai, bet ne joms pačioms. Įdomu, ką, pat, ką pati komisija apie tai galėtų pasakyti, arba berek atstovai. E, Komisijon. Dėkoju, dabar žodį suteiksime komisijos atstovui, pona, pona Java. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už jo pranešimo projektą ir alternatyvų pristatymą kurias jis e, rekomenduoja, matau ir skirtumus e, su mūsų pasiūlymu. Iš komisijos požiūrio taško žiūrint, e, tai mes atspirties tašku pasirinkome tarp agentūrinį požiūrį, bet žinoma, kalbant apie Berek, galima konkretesnius dalykus tame kontekste aptarti. Jokiais būdais nenorime nei BEREK, nei nacionalinių reguliavimo institucijų priklausomybei daryti kokios nors žalos. E, bet yra platus e, sutarimas dėl to, kad BEREK e, iškils nauji ir svarbus uždaviniai. Ir tame kontekste mums rūpi BEREK veiklos veiksmingumas. Todėl mes galvojame, kad kompleksinės egzistuojančios hybridinės struktūros galėtų būti smarkiai supaprastintos, kad e, nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas ir jų sukaupta patirtis e, galėtų pastarnauti kaip tam tikras išteklis BEREK e, veikloje. Mm, ir kad ten vis tik reikia sukaupti mm, apibendrintą sukauptą e, tam tikrą patirtį, e, kad Berek galėtų e, veikti veiksmingiau ir labiau sutelktai orientuojantis į Europą. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma visiems ačiū už atvirą diskusiją. Tikėjomės, kad e, didžiausia problema bus susijusi, ar e, reikėtų BEREK institucinę poziciją keisti. Aš suprantu, e, kad BEREK iškyla naujų užduočių, todėl ir norėčiau, e, kad tekstas liktų atviras, kad konkrečių užduočių mes čia ir neįrašinėtume į tekstą. E, Dėkuoju, ponai Kraičiak, visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Agentūra nėra tam, kad ji kurtų rinką. Vis tik e, apibendrinant 28 nacionalinių reguliuotojų nuomonės BEREK išaugo, tapo labai svarbia institucija. Ir mums reikia išlaikyti tą profesionalumo ir nepriklausomybės lygį tame forume, kur nacionaliniai reguliuotojai gali išdėstyti savo požiūrius. E, kiti kolegos paminėjo problemas, kurios iškyla ieškant bendro sprendimo Bet kuriuo atveju šis pasiūlymas yra atviras, esame pasiruošę diskutuoti, aptarinėti jūsų minėtas problemas. Bet grįžtant prie to, ką sakė ponia Kalas, aš nemanau, kad sukurdami vieną didelę agentūrą išspręsime visas problemas. Ko gero, reikės papildomų vėlesnių diskusijų parlamente apie galimai išauksančias išlaidas ir taip toliau su komisija dėl finansavimo. Mes jau diskutavome, ta diskusija tęsiasi ir su šešėliniais pranešėjais. Aš esu visiškai atviras ieškant geriausio galimo sprendimo. Svarbiausias dalykas man yra e, berek profesionalizmas ir puikus darbas ir e, to mes negalime prarasti, beveik e, aukštai vertinamas tarp nacionalinių reguliuotojų. Ir e, netgi čia parlamente mes suvokiame, kokios stiprios ir svarbios yra berek pozicijos, sprendžiant sudėtingus klausimus. Todėl ir toliau mielai dirbsiu su šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Dėkoju. Pakeitimų pasiūlymo terminas yra kovo 13. Pasiūlymų suvarstimas bus įvyks gegužės 11, o balsavimas birželio 11 mūsų komitete. Plenarinėje sesijoje balsavimas dėl šio pranešimo. E, jo terminas bus nustatytas vėliau. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto skirto interneto ryšį siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Ir Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys. Pranešėjas yra Michael Boni, PPA frakcijos atstovas. Jam suteikiu keturias minutės pristatyti temą. Like to... Dėkoju, noriu padėkoti visiems kolegoms už uh, pasiūlymus, pakeitimus šiam pakeitimui. Gavome 250 pakeitimų ir manytume, kad mes kaip parlamentas turime pakankamai sveiko proto ir e, galime vieningai koordinuoti veiksmų planą susijusi su 5G ryšiu. Šiandieną, kai kalbėjome apie e, Europos elektroninių ryšių kodeksą ir kitus ryšius, jau užsiminėme apie tas problemas. E, kad e, Europa siektų sėkmės, panaudodama 5G ryšį, mums reikia reguliavimo struktūroje supaprastinti daugelį taisyklių. Ir čia mes turime siekti konkurencijos infrastruktūros srityje. Mums reikia telekomunikacijų paslaugų apibrėžimo, reikia apibrėžti high capacity networks, aukšto pralaidumo tinklus, apie tai buvo kalbėta aptarnėjant ankstesnius dokumentus. Toliau, mums reikia aiškesnį mechanizmų investicijų pritraukimui, siekiant ilgalaikių sprendimų. 25 metų trukmės licencijas Aš girdėjau, kad kolegas norėtų pradėti diskutuoti dėl ilgesnio laikotarpio ir pritariu, kad reikia svarstyti tuos visus aspektus. Toliau. Tolesnis derinimas 5G ryšys reikalaus sprendimų susijusių su radio spektro harmonizavimu. Laiko daug nebeturime. Mes turime svarstyti investicijų modelius e, Wi-Fi, e, FTTX, e, palidovinės ir kitas technologijas turėti galvoje, priimant sprendimus čia. Mums reikia 26-28 GHz spektro ryšį svarstyti, galvoti apie galimą bendradarbiavimą su Japonija, JAV ir kitomis valstybėmis. Reikia geresnių sprendimų spektro paskirstimo ir valdymo srityse. Mes turime suvokti, kad kalbame apie BEREK ne kaip apie vieną iš daugelio institucijų Europoje. Be savalaikių sprendimų, suderintų sprendimų spektros rytyje, e, čia BEREK gali svaidinti labai svarbu vaidmenį, bet be tokių sprendimų neturėsime galimybių pasiekti savo tikslų 5G srityje. Tad reikia įvertinti ir e, tai, kiek kainuotų, jeigu mes nesugebėtume įdėkti 5G ryšio, kiek pralaimėtų mūsų technologijos. Taigi BEREK ir nacionaliniai reguliuotojai yra daug e, svarbesni, negu mes įsivaizduojame. Penkta mintis e, - fragmentacijos vengimas, dėl teritorinių skirtumų, dėl skirtumų tarp miesto ir kaimo ir dėl to, kaip priimami sprendimai paskirstant spektrą. Na ir paskutinė mintis - tinkamas tvarkaraštis, e, apibrėžiant e, lūkesčius, e, numatant darbo planus kiekviename sektoriuje. Be šito negalėsime pasiekti sėkmės. 5G ryšio srityje. Reikia tam tikro kelio gairių žemėlapio e, standartizacija srityje, taip pat ir investicijų srityje. Aš tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais užbaigsime savo darbą ir pasiūsime labai stiprų signalą valstybėms narėms, regionams suinteres, suinteresuotiems subjektams, kad uh, Parlamentas pritarė visą apimančiui požiūriui į 5G ryšio plėtrą. E, dabar rengiu kompromisinius pasiūlymus ir tikiuosi, kad 25 balandžio įtre komitete galėsime dėl jų balsuoti. Dėkui. Ačiū. Toliau kalbės ponia Werner. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbime kolegos. Dar kartą norėčiau padėkoti kolegai Boni už puikų pranešimo projektą. Europos lygmenių ši tema tikrai labai reikšminga, ji buvo pradėta vystytis dar rugsėjo mėnesį praėjusiu metu ir dabar įgyjo naujo, naujo kvepavimą. Uh, Cibit e, mūgėje, Hanoveryje, pavyzdžiui, e, jos kontekste Vokietijos federalinė vyriausybė paskelbė, jog mokyklose, administracinėse institucijose e, bus sudarytos sąlygos plėtoti gigabit greičio E, interneto ryšį ir taip pat buvo paskelbta, kad Bochumas iki 2018 metų taps pirmuoju gigabitiniu miestu Vokietijoje. Tai yra e, tikrai labai stiprus impulsas. Ir kalbant apie tos 250 e, pakeitimų pasiūlymų, turiu pasakyti, kad jie puikiai sterinami ir priimtini. Aš norėčiau paminėti keletą punktų, kurie man asmeniškai yra ypač reikšmingi. Pirmiausia, E, greitis, e, konkurencingumas ir e, vartotojų apsauga turėtų būti trys tarpusavėje derinami, derinami dalykai. Ir tie ryšio greitumo tikslai įmanomi pasiekti tada, jeigu mes numatysime atitinkamą reguliacinę aplinką, kuri būtų palanki vartotojui. 5G ryšys yra priklausomas nuo, ir nuo tinkamos infrastruktūros manau, kad mes turime ypač susitelkti į šviesolaidžio plėtojimo galimybės. Yra aišku ir kitų technologijų. Šviesolaidinė infrastruktūra galėtų ir turėtų būti jomis papildoma. Taip pat kaimo vietovėse reikia e, valstybės paramos, didžioji dalis investicijų dėja eina iš, ne dėja, bet tiesiog taip jau yra, kad eina iš privačios kišenės ir reikia įskatinti privačias investicijas, tačiau būtent kaimo vietovės turi problemų ir sunkumų prisitaikyti, prisiderinti prie tų naujų procesų ir eiti tos penktojo, 5G ryšio kart, e, link. Taip pat labai svarbu plėtoti naujus e, e, verslo modelius e, tiems inovatyviems produktams kurti. Ir neužmiršti, kad šiame kontekste labai daug dėmesio reikia skirti vartotojų apsaugai ir jų interesams. Ir nesvarbu, ar kalbame apie stambų miestą ar kaimo vietovę, visi vartotojai turi turėti vienodas sąlygas naudotis tuo ryšiu. Dėkoju ir laukiu diskusijos. Bus įdomu jos klausytis. Pirmininkas, ačiū. Toliau ECR vardu kalbės panas Tošanovski. Taip, dėkoju pirmininkė ir atsiprašau, kad nėra mūsų šešėlinio pranešėjo. Noriu padėkoti pranešėjui už jo pasirinktą požiūrį. Šis pranešimas yra dalis telekomunikacijų dokumentų rinkinio ir tiesą sakant, e, tai gana sudėtingas dokumentas. Kalbame apie ateitį, e, kalbame apie tai, kad e, nustatytos taisyklės e, bus pradėtos naudoti ateityje. Taigi pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Turime formuluoti paprastas taisyklės, nekomplikuokime gyvenimą nacionaliniams reguliuotojams. Žinoma, daug kas priklausys nuo investicijų į 5G tinklus. E, tai reikš visiškai naują technologinį žingsnį. Sutinku, kad investuotojams aplinka turi būti aiški ir nuspėjama. Taip pat sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie, apie lūkesčius susijusius su Berek. Berek yra sukaupęs didelę patirtį per gana sunkius praeities metus ir aš manau, kad gali prisidėti prie spartaus 5G tinklo plėtojimo. Dėkoju e, pranešėjui. Šis pranešimas iš tikrųjų didesnio paketo dalis. Mes ir toliau svarstysime tuos dokumentus šiais metais. Dėkui. Ponas Blanko Lopes dabar. Ačiū, ponė pirminkė. Apskritai, kalbant, e, sutinku su Europos komisijos požiūriu į e, gigabitinę visuomenę. Tačiau, jeigu norime savo tikslą pasiekti, e, turime išvengti koordinavimo stokos, kaip kad atsitiko su 4G plėtra. E, 4G ryšys e, dabar apriepia 87 procentus teritorijos, bet tik tai 37 procentai kaimo vietovėse. Taigi, kai kalbame apie spartų į internetą, turime pasiekti, kad visą visuomenę šis ryšys pasiektų. Investicijos į švietimą taip pat labai svarbios, užtikrinant, kad visi piliečiai galėtų pasinaudoti tomis technologijomis ir suvoktų, ką jos reiškia, kalbant apie jų esminės teisės. Kitaip sakant, mums reikės e, aukštos kvalifikacijos piliečių, kurie galėtų įsilieti į darbo rinką. Pana Del Castillo dabar. E, kalbant apie tai, ką paminėjo ponas Boniai. Jis e, susitelkė į dalykus, kurie yra ypatingai svarbus, e, kuriant 5G tinklus. Bet turėčiau paminėti ir konkretų dalyką, apie kurį aš anksčiau jau kalbėjau, tai yra licenzijos trukmė, galiojimo trukmė e, tam tikromis aplinkybėmis E, didelės investicijos nebūtinai reikalauja, kad e, kai projektas pradės veikti, jis bus e, naudojamas ilgai. Mums taip pat reikia 56 GHz spektro ir taip reikalaus didelių investicijų. Parlamentas nuosekliai ragina pratesti licenzijų galiojimo laiką 30 ar 35 metai. Mums rūpi, mes e, buvome surengę klausimus šiuo klausimu ir investicijų analistai kalbėjo apie koreliaciją tarp investicijų ir e, investicijų skatinimo sąlygų. Visi pasakė už tai, kad licenzijų trukmė būtų ilgesnė. Paskui, žinoma, egzistuoja mechanizmai, kurie užtikrins, kad jeigu spektras veiksmingai nenaudojamas, e, jis bus prarandamas. Tas yra aišku. E, taigi, e, visi, kam tai rūpi, turi prisiimti atsakomybę ir suvokti, kad licenzijos trukmė yra esmingai svarbi, jeigu norime užtikrinti investicijas. Dėkuoju pirmininkai dėl spektro. Tai iš tikrųjų daug ką reikėtų nuveikti. E, pranešėjas e, kalbėjo apie pasidalymo poreikį. Kitaip sakant, jeigu jūs e, nenaudojate, tai prarandate tą galimybę. Bet tada reiktų tada galvoti ir apie teisę turėtoje. Bet čia reikia pasigilinti dar į detalės. Bet aš taip pat e, turiu pasakyti, kad 5G bus ryšys, kurio užsiims ne vien tik tai egzistuojantys operatoriai. Aš norėčiau, kad e, skaitmeninimas atneštų naudą ir Europai. Ne vien tik, kad, tarkime, Azija įrangą pateiktų, o kažkas kažką kitą. Aš manau, kad žodis mobilus e, nėra pakankamas. E, ne vien tik tai mobilios antenos turėtų būti, reikia ir tam tikro e, pagrindinio šerdinio tinklo, o tai pirmiausia reiškia šviesolaidinės technologijas ir tas šerdinis tinklas turėtų būti kiekvienoje valstybėje. E, vienas universitetas e, Londone pereitą savaitę, kalbėdamas apie šviesolaidinio tinklo greitį, paminėjo 48 gigabitų per sekundę skaičių. Bet dabar e, yra sunku nuspėti, kaip galvos investuotojai. Na ir kiti kolegos jau paminėjo interneto apriepti e, stengiasi, pavyzdžiui, Pietų Korejoje apriepti kiekvieną būstą vieno G ryšiu. Danke, Herr Zorina, bitte. Ja. Mm. Sorry, I'm not with the, the translation. Muito obrigado. Uh, queria saudar. Eh, Ponas eh, Zorinio. Dėkui, pirmininkė. Noriu pasveikinti mūsų pranešėją su puikiai atliktų darbu. E, noriu akcentuoti integruotą požiūrį ir būtent e, jį matome ir pranešime, jis dera su kitais pranešimais, nors ir e, atskleidžia kitą dimensiją, vystant, kuriant Europos gigabitinę visuomenę. Esu pateikęs e, keletą pasiūlymų, e, juose bandžiau akcentuoti svarbiausius dalykus. E, visų pirma, įtrauktis. Mes visuomenėje būtinai turime akcentuoti įtraukti. Toliau, kokybė, technologijos vystysis, tai yra neišvengiamai bet e, patirties kokybė turi būti užtikrinta visiems gera. Na ir dar vienas dalykas - Wi-Fi jums iniciatyva, galbūt kai kurias problemas, kurios čia keliamas galėtų išspręsti. E, tokie bandomieji projektai galėtų būti e, atspirties taškas, demonstruojantis europiečiams ir visam pasauliui, ką įmanom, įmanoma nuveikti, parodytų europinę viziją, e, kalbant apie e, gigabitinę ir skaitmeninę visuomenę. Europos komisija dabar dėkoju, ponė pirminkė, ačiū pranešėjui, ponui Boniui už pranešimo projektą. Jis labai savalaikis, tas pranešimas, e, jau žinome, kada dėl jo bus balsuojama ir iš tikrųjų e, jis pasiūs labai e, stiprius signalus teisėkuros darbe, kadangi balsuojama bus anksčiau negu kad dėl kai kurių kitų dalykų, tame tarpe dėl techninio spektro harmonizavimo dalykų E, taip pat e, aplenks e, nacionalinių lygmenių dėl spektrų panaudojimo ir taip pat įtakos operatorių veiklą nacionaliniu mastu. Kitaip sakant, bus pasiūsti signalai visiems tiems skirtingiems procesams, Ir tai yra e, atspindys tinkamas aukšto lygio e, ambicijos užmojų, e, tai atitinka komisijos siekį iki 2025 metų įgyvendinti įtraukų požiūrį ir e, pateikti geras paslaugas e, vartotojams, verslo, švietimo ar privatiems vartotojams. Mes e, kūrėme ilgalaikę vizę ir stengiamės ją kurti tinkamai vertindami poreikius. Dėkui. Ačiū. Michel Ponė pranešėjas ar pasisakys. Labai trumpai noriu padėkoti už visus pasiūlymus, išanalizavau visus pakeitimus. Manau, kad e, einame daugmaž visi tą pačią linkmę. Svarbu supros, suprasti tai, kad šis pranešimas bus parengtas anksčiau negu priimtas teisės aktas. Manau, kad galime tuo pasinaudoti. Tai yra, šiuo pranešimu mes toliau pr propaguosime 5, 5G kartos ryšio plėtojimą. Jūs teisingai minėjote Vokietiją ir e, mes žinome, kad įvyks e, e, atitinkama konferencija ir Romoje, kur bus kalbama apie autonomiškai valdomus automobilius. Ir aš manau, kad mes čia turime puikią galimybę sukurti papildomą impulsą ir įpūsti kažkokios naujos dvasios, inovatyvios dvasios, e, kuriant tą naujoje, naujosios kartos ryšį, ryšį ir jos, jų technologijas, sukurti papildomas galimybės e, e, žmonėms, vartotojams. Ir aš dar kartą noriu padėkoti visiems už tai, kad prisidėjo prie šio pranešimo kūrimo savo pasiūlymais, pastabomis ir pakeitimais. Pirmininkas, ačiū kolegai Bonijai. Įtre komitete vyks balsavimas dėl šio pranešimo balandžio 25 ir greičiausiai galutinis balsavimas įvyks paralelinarnės sesijos metu birželio mėnesį. Ir paskutinis mūsų e, rytinio posėdžio darbo tvarkės punktas yra mūsų komiteto delegacijos vizitas į Meksiką, į interneto valdymo forumą ir e, kolega Dikastirijo norėčiau paraginti trumpai informuoti apie tą vizitą. Aš manau, kad kalbėsiu tikrai trumpai, nes e, ataskaita buvo puikiai parengta, tą ataskaitą visi kolegos gali matyti, gali ją perskaityti, ten viskas detaliai išdėstyta. Tik noriu pridurti, kad uh, Tai buvo 11 interneto valdymo forumas, kaip žinote, kad jo tikslas yra sudaryti geresnės sąlygas atviram dialogui ir minčių keitimuisi mintimis ir idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais e, ir nustatyti visus kylančius iššūkius ir E, taip pat didinti visuomenės e, informatumą tais klausimais ir e, gerinti interneto valdymo sferą. Aš manau, kad delegacija, galiu pasakyti, kad delegacija buvo tikrai labai, labai nemaža. Tai buvo įvairių komitetų atstovai, nariai. Ir šį kartą tapo labai aišku, kokia svarbi yra ši platforma. Kad, kaip sakiau, būtų um, apibriežti svarbiausi iššūkiai, pas, kad būtų ir taip pat siekiant apsikeisti savo nuomonėmis ir vizijomis, idėjomis. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad uh, E, kalbant apie praktinius dalykus, mes e, surengėme, turėjome tikrai nemažai įvairių susitikimų su suinteresuotom šalimis, pavyzdžiui, ir su Google viceprezidentu, e, taip pat su nevyriausybinio organizacijų, akademijų, pavyzdžiui, ir, ir įvairių vartotojų ir vaikų apsaugos grupių atstovais. Ir tuose įvairiuose kontekstuose turėjome galimybę keisti savo uh, idėjomis. Ir mano išvada yra tokia, kad e, parlamentas ir įtre komitetas ir komisija turėtų labai daug dėmesio skirti, pakankamai dėmesio skirti šiai platformai, ji yra tikrai svarbi, nes mm, ir turėtume aktyviau veikti šioje platformoje. Ir dėti pastangas, kad tas forumas išliktų gyvybingas, kad ir toliau atliktų svarbu, stiprų vaidmenį. Ir būtų puiku, jei ir kitos institucijos, visų pirma, komisija toliau užtikrintų mūsų buvimo tenai testinumą. Dėkoju. Ja, äh, Ačiū. Panašu, kad niekas nenori šią temą pasisakyti, todėl rytinį posėdį baigiame. Tik norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad šiandieną 15 valandą turėsime viešąjį klausimą dėl energijos paketo ir būčiau tikrai e, laimingas, jeigu kiek manoma daugiau kolegų ten dalyvautų. E, linkiu Jums gero apetito ir pasimatysime po pietų.